But maybe next time we don't use them at all. No, well, or to incorporate Benson, Benson yeah, exactly. because it's uh, uh, efficiency of building. <clears throat> Dear uh, colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narį Moideš. Dar kartą dėkoju, kad atvykote, gerbiamas komisijos nariai. Puiku, kad galime pasikalbėti pagal struktūruoto dialogo procedūrą, labai svarbus klausimai bus svarstomi. E, horizontas 2020 e, tarpinės peržiūros išvados, pavyzdžiui, tai yra svarbi informacija. Dar norėčiau kai ką pasakyti. Komisijos darbo programa šių metų taip pat mums labai rūpintis klausimas ir kitų metų programa bus taip pat įdomi, kai kartu e, su, kaip sakiau, horizonto 2020 tarpinė peržiūra. Dar noriu pasakyti, kad Europos parlamentas ką tik patvirtino rezoliuciją dėl horizonto 2020 įgyvenimo e, e, ataskaita pradėta rengti daugiau kaip prieš metus. Ir mes e, žiūrime, kaip teisėkros pasiūlymai įgyvendinami regione vyko daug tyrimų, e, atlikta daug tyrimų, misijų surinkta, klausimų, darbo grupių susitikimų. Kalbame ne tik apie horizonto 2020 gyvendimą, bet taip pat apie ateitį. Ir yra, atsiprašau, pranešime, kuris pradėtas renkti daugiau prieš metus, atspindi įvairias idėjas, pasiūlymus likusiems metams ir konkrečiai e, devintai pagrindų programai po 20 metų. Ir dabar norėčiau paklausti jūsų, ką komisija ketina daryti ateityje, kaip atsižvelgti į pageidavimus suformuoluotus per tarpinę peržiūrą. E, kalbant apie e, darbų programas komisijos 18-20 metams ir dėl pasiūlymo e, pagrindų programai devintai, kuri turėtų būti paskelbta 18 metais. Ką galėtumėte pasakyti ir ką siūlote jūs iki 19 metų? Liko dviejai metai iki kitų rinkimų, taigi galbūt galima apie tokią perspektyvą pagalvoti ir e, apie pagrindų programą devintąją. Horizontas 2020. 20, atsiprašau, 27. Kitaip galima pavadinti tą programą, prašom, komisijos narys, žodis jums. Pirmininkė, gerbiami nariai, visuomet man labai malonu pas jūs lankytis. Aš jūs laikau savo komitetu tikiuosi jūs nieko prieš, bet tikrai visuomet mums labai malonu lankytis pas jūs, pakalbėti apie ateitį, apie naujausius darbus per pastarąsias savaitės, konkrečiai praeitą savaitę, daug ką nuveikėme. Norėčiau padėkoti Jums už labai konstruktyvų dialogą. Man buvo labai malonu Strasbūre lankytis, kai buvo kalbam mm, apie Kabezon Ruijus pranešimą ir Sakofa e, pranešimą dėl primos. Dėkuoju Jums už darbą. Primos klausimą, manau, kad komisija įvykdė savo įsipareigojimus, būtent todėl, kad e, mes tikrai dirbome ir dėl to, kad Jūs padėjote mums galvoti, darbas bendras vyko labai sklandžiai ir aš galiu per dviejus su pusę metų pasakyti, kad tikrai kuo, kuo labiausiai džiuosi per tą laikotarpį, tai yra prima. Ir norėčiau padėkoti Jums visiems už suteiktą pagalbą per visą kelionę e, dirbant e, dėl primos. E, ji buvo ilga ir vis tik tai dabar jau užsitikriname gerą rezultatą. Norėčiau pakalbėti apie tris klausimus su jumis šiandieną. Pirmasis E, Horizonto 2020 tarpinę peržiūrą ir papasakosiu Jums, e, kaip rengėme darbo programas 18-19-20 metams ir būsimą inovacijų programą kuri, kurią gerimas pirmininkas vadino Horizontas 2027. Neaišku dar kaip vadinsis ta programa, bet būtų įdomu išgirsti, kokie būtų jūsų pasiūlymai dėl programos pavadinimo. Šie klausimai yra e, svarbiausi tarpinė e, peržiūra Horizontas 2020. E, ir noriu pasakyti, kad mes praeitą savaitę matėme, jog buvo patvirtintas Kabezon Rūjis pranešimas dėl Horizonto 2020 vertinimo ir vyko diskusijos per plenarnę sesiją šio klausimu taip pat ir mes taip pat supratome, kad mūsų požiūriai daugmaž sutampa dėl ateities, dėl problemų, galimybių ir man atrodo, kad labai svarbus buvo indėlis įneštas, galvojant apie kitą mokslinio tyrimų ir inovacijų programą, apie jos rengimą. Dabar norėčiau pasakyti, kaip vyksta e, tarpinė horizonto 2020 peržiūra. E, 3500 e, atsakymus atsiuntė 69 šalis. Tikrai labai nustebome, daugiau negu 300 pozicijos dokumentų. E, pateikta. Aš galvojau, kad skaičiai neteisingi, kai pamačiau iš kartos duomenis, nes atrodė, kad kažkas suklydo, bet matėme, kad ir iš Europos, ir iš toliau atkeliavo nuomonės atsakymai, tai yra puiku, tai reiškia, kad labai gerai žinoma ši programa Europoje ir ne tik, ir mes turėtume tuo pasidžiaugti. Taip pat norėčiau pasakyti penkis jums dalykus dėl to, kaip aš galėčiau tinti tą konsultacijų procesą ir vertinimo. Po konsultacijų, vertinimų, kurį atlikome po konsultacijų. Pirmiausia, horizontas 2020 yra vertinama veiksminga, aktuali programa, kuri leidžia pasiekti tikslų, leis pasiekti numatytų tikslų tikslai e, tebėra aktualūs šios programos šiandieną, galvojant apie ES globalius prioritetus ir e, darnaus vystimosi tikslus. Ir manau, jog e, labai svarbu neatsilikti nuo ateities ir prisidengti prie darnaus vystimosi tikslų. Ir labai aišku iš vertinimo, kad taip ir galvojama, kad mums pavyko tai suderinti. Taip pat paaiškėjo, kad mes tikrai galime veikti lankščiai, mes ebolos, e, zikos viruso krizių atveju tą pademonstravome ir kitais atvejais. Būtent įrodėme, kad tikrai galime veikti lankščiai. Horizontas 2020 šiandieną e, yra sulaukęs daugiau negu 145 tūkstančių pasiūlymų. Tai rodo, kad e, mašina, visa mašinerija turi būti nepaprastai didelė, kad būtų galima išnagrinėti tuos visus 145 tūkstančius pasiūlymų. Jeigu mes galėtume visus finansuoti tuos pasiūlymus, e, galėtume kalbėti apie 255 milijardus eurų. Tai būtų idealiame pasaulyje, idealioje situacijoje. Tokia būtų vertėtų paraiškų dėja. Realybė yra tokia, kad negalime net ir geriausių visų pasiūlymų finansuoti. Vieną iš keturių tik tai galima iš geriausių atsirinkti ir finansuoti. Apmaudu, bet turime galvoti apie ateitį ir galvoti, ką daryti, kai gali finansavimą skirti tik tai vienam iš keturių labai gerų pasiūlymų. Antras signalas ar žinia yra apie bendradarbiavimą. Ir dažnai šis klausimas iškyla, ką mes darome bendradarbiaujami, nes ši programa labai daug dėmesio skiria tam. Kartais kritikuoja žmonės mane, nes atrodo, kad mes ne tiek daug siekime bendradarbiauti kaip ir anksčiau, tačiau skaičiai yra labai panašus, lyginant su septintaja pagrindų programas 25 procentai viso finansavimo. At, skiriama priemonėms, kurios remia e, laboratyvinius e, mokslinius tyrimus. Taigi 75 procentai finansavimo tokiams bendroms priemonėms. ERSI gauna 7 procentus ir MVI priemonė. Tai yra puikiai priemonė ir e, kodėl aš jums pasakysiu toliau. Daugiau negu vienas iš penktų, penkių leidinių yra pagrystas mokslininkų privataus sektoriaus bendradarbiavimu. Tai yra labai svarbu šiandieną, nes aš manau, kad vienas iš e, pokyčių akademinėje pasaulyje, kuriuos matome, rodo, kad reikia bendradarbiauti e, mokslininkams su verslu, kur kas labiau ir atsirado labai daug publikacijų. Aš Airijoje lankiausi neseniai ir Airija nurodo, kad e, akademinis pasaulis, privatus sektorius, jeigu bendradarbiauja, tai atsiranda e, kur kas daugiau nuorodų į tokių mokslinių e, darbų e, rezultatus. Ir dar kitas dalykas Moksliniai tyrimai, inovacijos veikiai ir daugiau kaip iš 130 šalių. E, tikriausiai nedaug yra pasaulyje programų, jeigu galvotume apie didelės šalis. E, sunku įsivaizduoti, kad gali būti tiek daug dalyvių iš tiek e, tokio didelio skaičiaus šalių. Ir tai e, mūsų atveju yra realybė. E, trečias signalas vertinimo yra toks, e, žiūrint į viešasias konsultacijas, kad horizontas 2020 e, siekia, e, kaip e, galima geriau gyvendinti taupumo, taupaus išteklių naudojimo modelį. Ir žmonės pripažįsta, kad horizontas 2020 yra viena iš paprastesnių ar mažiau biurokratinių problemų, programų Europoje. Kai vyko konsultacijos dėl supaprastinimo. Mes dabar e, esame antrajame supaprastinimo etape. E, atsakymas aiškus. Horizontas 2020 yra kur kas paprastesnis negu daugelis nacionalinių programų. Ir Aš manau, kad parlamentas, kaip vyko darybos dėl horizonto 2020, nusprendė e, taikyti vienas taisyklės e, dėl finansavimo normų, dėl netiesioginių e, mokesčių, kurie finansuojami 25 procentais, vienoda suma. Tai yra labai sėkminga praktika, nes tikrai tai leido sutaupyti lėšų. Ir ketvirtas signalas ar žinia, kurį norėčiau išsakyti jums šiandieną, yra toks. Horizontas 2020 tebėra labai nedidelė programa. Jeigu pasižiūrėsime į šią programą, galima pavadinti ją e, 8 procentų paradigma. Tai yra skirtingi skaičiai, bet tai yra tas pats. E, mes matome, kad maždaug 8 procentai inovacijų investuojama į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir tai biudžetui kainuoja vos 8 procentus. Tie, tas procentas tas pats, bet jis labai yra iliustratyvus. Neseniai E, buvau susitikęs su nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos vadovu, Junktinė karalystė paklausiau, koks, e, kiek, met, kiek per metus skiriama lėšų, jis man sakė 30 milijardų eurų per metus. Aš galvoju, suklydo, kadangi neįsivaizdavau, kad tai gali tiek kainuoti. Bet e, kita vertus, tokiuose šalyse kaip JAV federalinio finansavimo lygis, o mūsų atveju tai yra sąjungos finansavimo lygmuo ir tai tik 8 procentai, o JAV tas finansavimas sudaro daugiau negu 50 procentų. Taigi procentas mūsų nedidelis, tačiau mūsų finansavimas e, duoda rezultatų, nors jis nedidelis ES mastu. E, Galvodami apie ateitį mes turėsime tikriausiai į tai iš naujo pažvelgti ir e, kovoti dėl šių dalykų. Aš žinau, kad laiko daug neturiu ir dar norėčiau kai ką pasakyti. E, penktas, penkta žinia, paskutinė žinia, kurią norėjau išsakyti jums šiandieną po tarpinės peržiūros, yra tokia – Kadangi akcentuojamas poveikis mokslui, ekonomikai ir visuomeniai, Horizontas 2020 parodė neblogų rezultatų prisidant prie darbo vietų kūrimo augimo ir komisijos e, prioritetų įgyvendinimo. Praeitą savaitę aš e, e, labai jau Vasajalas Sender pranešimo diskusijose dalyvavau apie taupų išteklių naudojimą ir buvo malonu pastebėti, jog yra pripažįstama, jog mes taupiai naudojame lėšas, sugebame tą daryti mokslo srityje ir e, jeigu pasižiūrėsime į tai, kad pirmą kartą mokslinės publikacijos e, yra straipsniai, kurie plačiai cituojami, jų daugiau dabar atsirado negu JAV. E, citavimo indeksas daugiau kaip du kart viršijo pasaulio vidurkį ir tai nekainuoja tiek daug. Mes veiksmingai m, mm, tikrai veikiame, dirbame. Ir jeigu pažiūrėsime į poveikį ekonomikai, tai vakar lankiausi Norvegijoje, mokslo ir muzikos festivalis vyko ten. Ir Nobelio premiją. Aš kalbėjau apie tai. Įrodyta, kad daugiau negu 60 procentų inovacijų e, augimo atkeliauja iš inovacijų ir mes e, tą siekiame įtvirtinti. Ir kiekvienas euras e, investuotas į mūsų programas iki 30 metų padidės nuo 6 iki 9 eurų, duos naudos. Tiek iš, iš vieno euro bus tiek naudos. Taigi Aš norėjau tą pasakyti, aišku, yra dalykų, kurias galima pagerinti, galima gerinti padėti įvairiuose srityse. Pirmoji sritis, kuri paaiškėjo po e, viešųjų konsultacijų, tai yra pernelik didelis paraiškų skaičius. Mums reikia daugiau negu 60 milijardų tam, kad galėtume uh, tuos keturis geriausius pasiūlymus finansuoti. Dabar finansuojam vieną iš keturių, o dabar norėtume daugiau finansuoti projektų, kurie tikrai yra labai kokybiški. Aš e, norėčiau kreiptis jūs ir prašyti, e, kad būtų skirima daugiau finansavimo. Jūs tiksliau pasiūlėte tokį, pateikėte tokį pasiūlymą, e, skirti apie 110 milijardų ir aš labai džiaugiuosi tuo. Uh, Ir mes, galvodami apie tą penelik didelį paraiškų skaičių, galvojame, kaip dirbti toliau. Pavyzdžiui, kad žmonės neveikvotų laiko, jeigu jie nepasiekia paskutinių e, paraiškų nagrinėjimo etapų. Mes daug dirbame ir e, jūsų darbas labai naudingas, e, padedant komisijai, galvojant apie tai, ką galime padaryti dėl tų nutrauktų tų taip vadinamų naujovių. Ir mes žinome, kad tai nėra gerai, su inovacijų taryba dirbome ir e, labai džiaugiamės jūsų parama e, įgyvenant projektą, kuris užtikrins e, procesą iš viršaus į apačią įdėgiant inovacijas. Vakar lankiausi vienoje bendrovėje ir jos atstovai sakė, kad norėjo dalyvauti programuose, bet jiems buvo atsakyta dėl to, kad buvo e, galvojama, kad jų pasiūlymai pernelyg inovatyvūs yra ir aš tai norėčiau, kad ateitie tokių pavyzdžių nebūtų. Beje, e, asmuo, plant į e vadinasi ta įmonė ir ta mokslininkė e, dirba botanikos srityje, energetikos srityje nepavyko įgauti finansavimo, nes tikslas iš augalų energiją paversti elektros energiją. Mums reikia sieti mokslas inovacijomis. E, Kenedis norėjo, kad žmogus atsidurtų mėnulyje, bet nukeliautų į mėnulį. Mes turime E, siekti daugiau. E, žinome istoriją apie valytoją. E, ir kai Kenedis paklausė to žmogaus, ką tu čia darai, jis so, valydamas grindis pasakė, Jūsų ekscelencija, aš prisėdu prie to, kad žmogus nuskristų į mėnulį. Taigi mes turime, kaip galima daugiau, įtraukti žmonių į mokslą, ieškoti būdų, kaip tą padaryti. Uh, Mes galvome apie darbo programą 18-19-20 metais, treji dar metai e, mūsų laukia, mes bandome išklausyti visų nuomonių, taip pat klausausi savo kolegų, nes bandome apibriežti prioritetus. Prioritetai, kaip žinia, yra tie, kuriuos jau daug kartų esu pas jūs kalbėdamas minėjęs. Uh, ir per ateinančius mėnesius dirbsime toliau, turime e, užsitikrinti e, tai, kad darbas būtų geras, kokybiškas ir turime galvoti, e, ką sukurti per trejus metus ir galvoti, kaip paskirsti lėšas, kad išspręstume tas problemas, kurias ką tik minėjau galiausiai dėl devintosios pagrindų programos. Aš jau sakiau anksčiau, mes siekiame užtikrinti kompetenciją, atvirumą ir padaryti poveikį, tai yra trys elementai kuriais vadovaudamėsi turėtume galvoti apie ateitį, ar tai bus e, pagrindų programa numeris 9 ar horizontas 2027, kaip ji bus be pavadinta, aš atviras pasiūlymams čia, bet mes turime galvoti, kaip mes e, keliausime į priekį ir kaip e, pateisinsime, sukursime ir pateisinsime mūsų pridėtinę vertę. Mes turime siekti padaryti poveikį, dėkti pokyčius, pavyzdžiui, socialinę prasme, turime galvoti, kaip sukurti geresnę visuomenę. Turime mąstyti apie e, mokslą, inovacijas ir tuoj baigsiu. Turime galvoti apie naująją programą, tą devintąją programą, kaip mokslo inovacijų programą, kuri leistų sukurti geresnę visuomenę. Manau, to tikisi žmonės ir turime tą mes siekti padaryti. Ačiū. E, Ačiū komisijos nariui. Mes komitete vienbalsiai patvirtinome naują kolegijos narį, jūsų kolegę. O dabar periname prie diskusijų koordinatoriai ir tie, kas įvardinti koordinatorių kaip frakcijų atstovai. EPP vardu ponas Seller. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Džiaugiuosi, kad čia apsilankėte. Aš kitą pagrindų programą vadinu 120 milijardų eurų programa. Tai aš manau, kad darbinis dokumentas šios programos toks ir turėtų būti parlamente. 120 milijardų programa. Porą klausimų. Būtų tikrai gerai, jeigu šiek tiek e, pakalbėtumėte apie tai, kad e, pateikiama per daug paraiškų. Ar toks lygis turėtų toliau likti ir mes toliau skūsimės, ar reikia imtis kažkokių priemonių, kokie turėtų būti konkretų žingsniai šio požiūriu per artimiausius porą metų. Uh, Kitas mano klausimas yra susijęs su platesniu kontekstu. Kokybės ar kompetencijos ženklas yra susijęs su Horizontas 2020 programa. Tai kalbant apie struktūrinius fondus ir kitus e, susijusius fondus, naujosios finansinius instrumentus, e, taip pat e, kūrybinga Europa programa, koks platesnis kontekstas tos e, būsimosios pagrindų programos. Dar vienas e, klausimas. Sparti inovacijų plėtra e, labai teigiami atsiliepimai. Sakoma, kad tai yra vienas iš prioritetinių instrumentų, kuri labai sveikina pramonę, ypač naujos mažosios ir vidutinės įmonės. Tai kokia ateitis numatoma, ar ketinama didinti biudžetą, ar tai turėtų būti nuolatinė savarankiška programa. Kartais sakoma, kad ji turėtų būti patalpinti prieš kažkokį kitą kontekstą. Ir dar vienas klausimas susijęs su tuo, kas, kaip jūs sakėte, vertinama viešai kaip sėkmės pavyzdys. Kokie būtų tie projektai, jūsų nuomonė, kurie mm, plačiosios visuomenės bus supranti, suprastami kaip mm, politiškai pasiteisinę kaip sėkmingi, nes kalbant ir apie finansinius apribojimus, svarbu iš tikrųjų parodyti tai, kas veikia, parodyti visuomeniai tai, kas pasiteisina. Ne vien tai, ko mes norėtume teoriškai, e, ar parodyti ne vien tai, ką mes norėtume, kad būtų parodyta, bet tai, kas yra realiai. Ačiū. Ačiū e, SND vardu Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos e, nariui ir aš manau, kad naujoji pagrindų programa, mano nuomonė, yra tikrai labai įdomi ir atitinka tai, dėl ko buvo balsuota parlamente praeitą savaitę. Aš turiu porą klausimų. Pirmiausia, jeigu e, kalbame apie galimus sprendimus susijusiu superkompiuteriais, kaip atrodytų biudžetas šiuo požiūriu, ar būtų galima tą biudžetą padidinti, e, taip pat ar būtų galima padidinti valstybių narių įnašą. Dar vienas klausimas, ar tiesa, kad Kanada išsakė e, susidomėjimą prisijungti prie busimosios pagrindų programos ir kokia jūsų galimybę, kokia jūsų nuomonė apie tai, kad ši programa galėtų tapti atvira kitoms šalims, nes jos iš tikrųjų galėtų padaryti savo įnašą vienaip ar kitaip dalyvaudamas. Ir dar vienas bendro pobūdžio klausimas apie biudžetą. Jūs sakėte, kad tai yra šis biudžetas, kuris numatytas, tai yra lašas poreikių jūroje, o mūsų laukia labai daug iššūkių ir mes turime kažkaip mm, tos iššūkius atremti. Taigi, jūsų nuomonė, komisijos nariai, ar mums pavyks padidinti pagrindų programos devintosios biudžetą? Ir dar vienas klausimas susijęs su sinergija, su struktūriniais fondais ir mm, koks turėtų būti valstybių narių indėlis. Mes turime rasti būdų, kaip paskatinti valstybės narės kartu E, ar labiau e, aktyviau įsitraukti, e, didesniais procentiniais dydžiais prisijungti prie programos finansavimo. Kai dėl vidurio laikotarpio ataskaitos kitų mūsų gautų dokumentų, turiu pasakyti, kad parlamentas praeitą savaitę parengė pranešimą šią temą, vyko diskusijos darbo grupėse, komitetuose ir mes parengėme savo pranešimą. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, koks yra Europos parlamento vaidmuo rengiant naują pagrindų programą. Ačiū. Toliau Alde vardu ponė Viering. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, ačiū už jūsų paaiškinimus. Turiu keletą pastabų. Tikimės, kad devintoji pagrindų programa bus suprantama, kad tekstas komisijos parengtas bus kuo paprastesnis. Kalbame apie 120 milijardų eurų. Ir čia kalbame ne vien apie mūsų pageidavimus, bet apie realius poreikius tos lėšos tikrai reikalingos, kad Europa būtų e, atvira ir veiktų veiksmingai ir darytų poveikį. Ir toliau struktūriniai fondai, kaip sakė kolega, turime rasti būdą užtikrinti ryšį tarp struktūrinių fondų, inovacijų, mokslinių tyrimų ir horizontas 2020 bei Mm, pagrindų programos devintosios ir esu pasirengusi toliau kartu su visais dirbti. Ačiū. Pane Dalundė, žaliųjų vardu. Ačiū komisijos nariu už tai, kad atvykote. Aš e, turiu porą klausimų dėl uh, klimato kaitos ir mokslinių tyrimų. Horizontas 2020 e, straipsnis mm, mm, kalba apie tai, kad apie 50 procentų viso horizontas 2020 biudžeto turi būti skirta tvariam vystimuisi. Ten nurodomos, nurodomi ir kiti procentiniai tikslai, tačiau išsamus komisijos atliktas vertinimas rodo, kad šie tikslai nepasiekti. Na ir galvojant apie Paryžiaus susitarimą, dabartinė situacija mūsų tikrai netenkina. Taigi aš turiu du klausimus. Pirmiausia, ko komisijos narys ketinasi imtis, kad situacija pasikeistų ir kad būtų pasiekti nusibriežti tikslai. Ir antra, ar komisija yra pasirengusi eiti toliau e, devintojoje programoje, jo labiau, kad Europos parlamentas e, patvirtino žalėjį pakeitimą ir įvardijo kaip prioritetą klimato kaitos požiūrių mokslinius tyrimus. Ačiū kolega, toliau kiti e, kolegos. Ačiū komisijos nariui. Ačiū už tai, kad dalyvaujate mūsų komiteto posėdėje. Aš norėčiau pirmiausia paklausti jūsų. Kolegės kalbėjo apie mm, balandžio, birželio 13-ąją patvirtintą mūsų rezoliuciją. Aš čia. Ta rezoliucija buvo mm, patvirtinta 520 parlamento narių balsavus už. Taigi balsavo teigiamai dauguma parlamento. Na ir rezoliucijoje mes įvardėjome nemažai problemų, kurių yra Horizontas 2020 programoje. E, kokios būtų jūsų konkrečios idėjos apie tai, kaip e, tas problemas spręsti? Mes tikrai laukiame konkrečių atsakymų. Mes ten viską išdėstėme pakankamai um, bendrai, mes neįvardėjome konkrečių mm, problemų. Tikėjausi, kad komisijos narys apie tai mm, šiandien pakalbės. E, šiandien yra paskelbtas European Innovation Scoreboard dokumentas, kuris rodo, kad Europa, Europoje mažiau inovacijų nei Australijoje, Kanadoje, Pietų Korejoje ir JAV. Tai žinoma, nereiškia, kad e, nėra pažangos. Yra tikrai nemažai leidinių ir nemažai inovacijų. Bet mano klausimas būtų apie tai, kokie papildomi veiksmai, kokius papildomus veiksmus komisija numato, kad būtų išspręsta inovacijų dėgymo problema kad mes iš tiesų taptume galingesni šioje srityje. Mes tikrai turime e, siekti aukštų tikslų ir siekti, kad patys inovatyviausi projektai gautų finansavimą. Ir aš asmeniškai nuolat galvoju apie tai, kaip atrodys Europos inovacijų taryba, koks bus jos portfelis, koks bus jos biudžetas ir kada ji bus sukurta. Nes e, gali būti taip, kad ta nauja institucija iš tikrųjų paremtų gerokai tos e, veiksmus, kuriuos dabar vykdo komisija. Taigi aš tikiuosi, kad netrukus jau būsime informuoti apie tai, kokie komisijos planai šiuo požiūriu. Ačiū Jums už pasisakymą. Toliau kalbės Paul Rubik. Ja, recht herzlichen Dank, äh, nachdem ich auch äh, Mitglied des Haushalts. Dėkoju. Aš irgi esu biudžeto komiteto narys. Mes ir savo komitete apie tai kalbėjome daug diskutavome apie tai, kokia taktika būtų geriausia. Žinoma, kad ir Brexitas turės poveikį. Įdomu, kokį modelį pasirinks Junktinė karalystė. Juk vis tiek mūsų ateitis tam tikrą prasme bus bendra, o išėjimas turės poveikį biudžetui. Aš manau, kad mes turėtume prašyti padvigubinti biudžetą artimuoju metu. Kol kas yra kalbama apie tai, kaip ministrai apribos mūsų reikalavimus. Dabar ministrai kalba apie mažinimą. Dėl techninių aspektų man įdomu ir yra galvojama apie kalbų technologiją. Per paskutinius kelias mėnesius įvyko daug įvairių pokyčių. Antra įdomi sritis, apie kurią diskutavome šį rytą, yra slapukai algoritmai. Visi nauji technologiniai pokyčiai, kurie greitai sklinda. Dirbtinis intelektas. Gal reikėtų mums galvoti apie privačios ir viešosios partnerystės modelį. Tam, kad virtualus pasaulis gautų pakankamai dėmesio, kad ES galėtų plėtoti stiprią strategiją šioje srityje. Toliau baterijos, jos tampa vis svarbesnės. Mes girdėjome, kad mažas lyčio kiekis net ir telefone gali užsidegti. Tai ką besakyti apie automobilį, kur bus 400 kg baterijos. Įsivaizduokite parlamente priparkuota mašina. Tai kaipgi dėl saugumo. Reikia atsižvelgti į energijos tankį, į svorį tų baterijų. O būtina elgtis atsargiai. Dėkoju, ponas Martan. Merci, monsieur le président. Euh, Dėkoju, pirmininkė kai krizė ištinka, tai kaip ir kultūros atveju inovacijos e, kenčia pirmiausiai. Ir dėje matote, kad mūsų ekonomikoje norima iškart rezultato, norima iškart pinigų mums kelia strūpinimą tai, kad netrūksta mums idėjų, bet trūksta priemonių. Jūs minėjote tai, kas vyksta JAV, taip pat prisiminkime silicijos lėnį, e, kiek yra laboratorijų ten e, kiek yra universitetų, bet labai daug taip pat ir europiečių yra ten, kurie dirba. Taigi mes turime iki galo uh, eiti mokslinio tyrimų linkme ir skirti deramą dėmesį. Reikia taip pat galvoti, kam skirtos inovacijos, nau, naujovės, kuriems tikslams, kuriems tikslams kokį, kuriems žmonėms e, reikia galvoti apie e, atsinaujinančius energetikos šaltinius, tai yra vienas iš prioritetų tiek europiečiams tai svarbu, tiek labai svarbu planetai. Mes e, finansuojame nemažai projektų šioje srityje, kalbu apie vėjo jėgainės ir panašiai. Taip pat e, Žinome, kad e, periferinėse zonose naudojant jūrų e, vandenį, vandenį gaminama elektra ir finansuojama iš Europos e, Sąjungos lėšų. Tai egzistuoja taip pat ir prototipai tam tikrų išradimų, bet reikia lėšų, kad būtų galima paleisti gamybą tų, pradėti gamybą tų prototipų. Ir mes taip pat turime galvoti, e, kaip toliau yra gaminama energija naudojant, e, pavyzdžiui, mazutą, nors yra tam tikrų e, priemonių, bet jos kainuoja per nereik brangiai, jos nėra prieinamos. Mes turime labai nemažai gerų idėjų apie tai, kaip taupyti, bet E, matome, kad e, komisijos narys mušas į krūtinę sako, taip, taip, taip, reikia inovacijų, reikia žengti toliau, bet kitas komisijos narys sako, neturime lėšų tam padaryti, reikia kažkaip išeiti iš tos aklavitės ir deramai skirti finansavimą inovacijoms ir taip pat reikia e, industrializuoti išradimus, kad būtų galima užtikrinti, jog jie prieinami kaip galima platesniam ratui naudotojų. Um, thank you very much, colleague. Uh, Madame... Labai ačiū, panė Nibler. Labai ačiū. Pirmininkė, turiu tris labai trumpus klausimus. Pirmiausia, dėl vidurinio laikotarpio vertinimo. Jūs kalbėjote apie MVI priemonės džiugu apie tai girdėti, gal galėtumėte pateikti daugiau detalių. Antras klausimas. Vokietijoje mes atliekame daug įvairių tyrimų, bazinių tyrimų, tai gal jūs galėtumėte pasakyti, koks procentas yra skiriamas būtent tokiems tyrimams. Trečias klausimas yra susijęs su laikotarpiu po horizonto 2020. Jūs trumpai apie tai kalbėjote, minėjote devintąją pagrindų programą, E, geresnės visuomenės inovacijas, tai e, gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos. Kaip jūs rengiatės devintai pagrindų programai? O kokios yra ypatybės? Dėkuoju dabar Danika. Labadiena, komisijos nariai, labai ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Dėkoju Jums už pristatymą. Manau, kad jis tikrai plačiai nušviečia situaciją. Ateitie tie, kurie išmano horizonto 2020 biudžeto dinamiką, yra tikrai neskaitlingi. Todėl vidurinio laikotarpio peržiūra mums yra labai svarbi. Aš norėčiau užduoti klausimą apie tai, apie ką diskutuojame įtrio komitete. Mes dedame daugybę pastangų, kad sumažintume CO2 emisijas, bet vis tiek trūksta pažangos transporto srityje. Kaip suprantu, pagrindinė to priežastis yra tai, kad Europos pramonė net turi reikiamų technologijų, kurios leistų į automobilius dėkti elektrinius variklius, kurie galėtų būti naudojami virš 300 mylių greičio. Ar jūs ketinate skatinti tyrimus šioje srityje? Kitu atveju mes tiesiog pralošime Kinija dabar daro milžinišką pažangą. Ji gamina elektromobilius ir autobusus elektrinius. Tuo tarpu Europoje šioje srityje pažanga yra labai lėta. Dėl to yra atsakingi ir gamintojai, kurie atsisako pateikti vartotojams jų trokštamas alternatyvas. Vartotojai nori elektromobilių, bet neturiu kur jų įkrauti. JAV sveikatos sistema, e, manau, kad turėtų būti kiek įmanoma mažiau žmonių, kurie vyksta gydytis į JAV. Žmonės nori ten vykti, kadangi JAV technologijos yra labai pažengusios, tiek kalbame apie diagnostiką, tiek apie gydimą. O Europoje žmonės negali gauti tokio pažangaus gydimo kaip JAV. Šiandieną aš susitikau su skrandžio vėžio specialistais ir jie sakė, kad finansavimas yra toks žemas, kad net ir specializuotos klinikos ES ir tyrimų programos negali užpildyti spragos. Statistika rodo, kad mūsų pasirinktas kelias nėra teisingas. Žinau, kad tai tik iš dalies susijęs su jūsų mandatu, bet aš norėčiau gauti jūsų atsakymą apie mo, medicininius tyrimus. Manau, kad tai mums visiems labai įdomu. Ačiū, ponas Turmes. Dėkoju. Komisijos nariai, jūs sakėte, kad reikėtų įtraukti daugiau žmonių. jeigu jūs ieškate šūkio, tai man atrodo šūkis turėtų būti pasiekime 0 2050 metais. Elektros sektorioje pasiekime 0 iš metalų, sumažinkime iki nulio. Bet e, tai taip pat apima ir tinklus, sociologinę dimenciją. Tai mano klausimas būtų toks. Mes e, privalome turėti programą pažangios energetikos Europoje. E, norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate per ateinantį laikotarpį numatyti tokią švelnę politiką susijusią su klimato kaita, transportu, kaip padidinti matomumą šių sričių. Mums tai visuomet buvo svarbiausias prioritetas, bet dabar pranyko dėmesys jam. Kitas klausimas - baterijos. Kolega pasakė tai, kas ir man yra akivaizdu. Kinijoje mes turime daugybę įmonių, kurios gamina elektroautobusus ir ten važinėja 150 tūkstančių tokių autobusų, tuo tarpu Europa gerokai atsilieka, tik 7 tūkstančius tokių turime. Tai 35-40 procentų automobilių pramonės pridėtinės vertės bus tiesiog prarasta Europoje. Yra tokių didžiulių baterijų fabrikų, e, kurie aktyviai veikia Kinėje Bet e, mes turime tik vieną kitą tokią fabriką. Kinai skiria 5 milijardus, 23, atsiprašau, milijardus investicijų. Tai kaip e, mums sustiprinti savo pozicijas? O toliau emisijų inovacijos. Jūs greičiausiai lankėtės Kinijoje, gal galėtumėte apibendrinti, kas ten vyksta, gal galėtume iš jų pasimokyti. Labai ačiū. Pane Udi. Labai ačiū. Kolegos jau nemažai pastabų išsakė. Aš norėčiau paminėti dar porą dalykų. Panas Nikė kalbėjo apie vėžio tyrimų organizacijas. Kai kurios iš jų nurodė, kad dirba specifinėse sritise, bet dirba tam tikrose uždarose centruose ir nėra pakankamai E, susisiekimo tarptų atskirų tyrimų centrų. Jeigu mes viską tinkamai koordinuotume, tai tada tie centrai galėtų nuveikti kur kas daugiau, nes dabar jie yra izoliuoti, tad kaip galėtume skatinti tą koordinaciją. Kitas aspektas, kaip geriau pateikti informaciją piliečiams. Manau, kad reikėtų kur kas daugiau ir veiksmingiau kalbėti apie tyrimų rezultatus Reikia kalbėti ne vien apie tuos tyrimus ir projektus, bet konkrečiai apie rastus vaistus ir panašiai. Apie tai reikia kalbėti. Kitas klausimas - sėkmės rodiklis. 3 iš 4. Atsiprašau, vienas iš keturių. Kaip reikėtų spręsti tą problemą? Juk e, žmonės nori taikyti tam tikrą programą, kaip galima būtų pagerinti tą rodiklį. Labai svarbu, kad įsitrauktų atstovai iš visų valstybių narių, ne vien tik iš kelių, o toliau piliečiai ir mokslas. Mes tikrai galėtume įtraukti kur kas daugiau žmonių. Na ir galiausiai ta puikia ataskaita. Tikrai labai svarbu, kad Junktinė karalystė ir toliau aktyviai dalyvautų kiek įmanoma ilgiau. Aš manau, kad Brexitas yra siaubinga mintis, bet vis tiek reikia judėti į priekį. Tad reikia, kad ir toliau Junktinė karalystė aktyviai įsitrauktų ir kad prisidėtų e, prie šių programų, kad ir kitų formatų. Aš kalbu ir apie biudžeto aspektus, ne vien apie mokslinius. Roil. Dėkuoju, kolega Roil. E, komisijos nariai norėčiau padėkoti aš taip pat jums. tikriausiai jums pasirodys keista, bet e, visi turi kokį nors e, numylėtą klausimą mokslinio tyrimų srityje. Ankstesnė e, programa Horizontas, sakote, buvo naudinga, labai gera pozityvi, jūs minėjote tik tai gerus skaičius pozityvius ir ką vis tik tai reiktų pakeisti joje, galvant apie naują programą. Ir ar reikėtų, pavyzdžiui, išlaikyti geruosius aspektus ir užtikrinti deramą finansavimą? Man atrodo, kad svarbiausias dalykas ateičiai yra užsitikrinti pakankamą finansavimą. Uh, Ir taip pat galbūt kažką galima pagerinti, lyginant su dabartiniu modeliu. Galbūt norėsite mums e, išsakyti savo nuomonę, būtų įdomu. Aišku, aš manau, kad e, pinigai yra svarbiausias dalykas, galvojant apie naujus projektus ir naujus pavadinimus. Pone Toje. Dėkuoju. Atsiprašau, komisijos nariai, kad neišklausiau jūsų žanginės kalbos, bet dalyvavau svarbiame e, sustikime, kuris susijęs su Italijos reikalais. Šis klausimas yra labai svarbus, bet galėtume e, sustiprinti jo svarbą, jeigu mūsų pasiūlymai kažką iš tikrųjų sukurtų. Aš pasakysiu tris pavyzdžius, kurie iliustruos mano mintį. Pirmiausia, parlamentas patvirtino Kabeson Ruijus pranešimą. Jo rekomendacijos turėtų tapti komisijos politikos priemonių dalimi. Ir ar taip yra, taip ar ne? Antras dalykas. Norėtume e, dalyvauti parenkant prioritetus, kai tvirtinamos naujos programos, kas ekspertai ar kiti apsprendžia tos prioritetus, galbūt Europos parlamentui bus suteikta galimybė pasisakyti. Sveikatos energetikos srityje, pavyzdžiui, mes turėtume turėti galimybę išsakyti savo nuomonę kad neatsirastų šimtai tūkstančių e, skirtingų dalykų. Trečias pastebėjimas dėl inovacijų tarybos. Kaip jį kuriama, kok kokie principai veikimo jos yra. E, mes turime užtikrinti, kad ir mūsų požiūris atsispindėtų kartais. Per pastarosius dviejus metus Europos parlamentas yra daug ką pasiūlęs ir mes turime aiškiai piliečiams parodyti, kokie yra mūsų pasiūlymai. Ir mes turėtume išmintingai, protingai kalbėti tarpusavėje ir turėtume turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. Ar mes tikrai esame aktyvūs partneriai šiame procese? Aš e, turiu galvoje visus komisijos narius, ne tik jūs. Man atrodo, kad atėjo laikas pagerinti bendravimą tarp parlamento ir komisijos. Pone Matijas Guė vardu e, paskutinis klausimas ar pastebėjimas. Dėkoju, pirmininkė. Malonu komisijos narys matyti dar kartą komitete mūsų. Norėčiau išsakyti tam tikrus aktualius pastebėjimus dėl Horizonto 2020 programos ir finansavimo. Daug kolegų minėjo teminės sritis, tačiau man galbūt ne tos sritis labai tiek svarbios, kiek žinios ir finansavimas. E, numatoma skirti kur kas daugiau finansavimo, tai yra gerai, bet kaip jūs daug kartų sakėte, negalime užsitikrinti inovacijų be uh, E, bazinių mokslinių tyrimų, neinvestuodami į mokslą, į tiksliuosius mokslus. Ir jeigu mes neinvestuosime per atenčius metus į šią sritis, nesugebėsime užtikrinti inovacijų. E, e, reikia padidinti finansavimą inovacijoms, tai gerai, bet jeigu pažiūrėsime į e, tuos bazinius fundamentinius tyrimus, Europos mokslinių tyrimų taryba, taryba yra e, Nobelio premijos laureatų. Tai yra tiksliai mokslai, bet pasižiūrėkime į humanitarinius mokslus, tai taip pat labai svarbu, bet šios ryties mes pakankamai nefinansuojame, o tai atsakytų klausimus, kokios mes norėtume visuomenės ateityje. Ir Tikriausiai, kas dirbo per ankstesnę kadenciją, e, prisimins, kad tie dalykai beveik buvo pamiršti, beveik kai kas e, gerai išliko, tai yra gerai, bet tikiuosi, kad reikia daugiau dėmesio jiems. Taip pat moksliniai tyrimai gynybos srityje, kiek lėšų skiriama e, šiam sektoriui. Aš nenoriu, kad taip lėšos būtų nukreipiamos, e, pavyzdžiui, moksliniams tyrimams gynybos srityje. Dėkui, pirminkė. Labai ačiū. Kolegos, daugiau niekas nenori paklausti. Pastebėjimas trumpas? Ponas Ileris, dėl klausimo apie programas, programavimą. Noriu Jums pateikti konkretų pavyzdį, kuris šiek tiek susijęs su tuo, ką sakė panas Turmesas apie vartinių taršos leidimų sistemą. Atsiras nauja priemonė naujoms e, CO2 e, emisijų mažinimo technologijoms, bet tai yra skira priemonė. Dabar nuspręsta, kad e, bus gyvenamas bandomasis projektas plieno gamykla Europoje, 500 milijonų bus skirta gamyklai, kur užtikrins nulinės emisijas. Ir tai yra techninė priemonė, kuri numatys finansavimą kitoms priemonėms, bet tai yra pavyzdys, kai egzistuoja viena problema e, skirta plienui, paskui yra kitų programų ir taip toliau ir panašiai. Mes norime e, pasiekti labai daug, e, pavyzdžiui, pastatytą gamyklą e, be CO2 emisijų, bet finansavimas yra suskaidytas. E, aš supratau, kad jūs negalėjote pasidengščiau negu ponia Matijas, taigi prašau. nenoriu eiti dešinę. Turiu keletą nedėlių pastabų, kas turėtų būti ateities programoje. Pirmiausia, technologijų vystimasis. Taip pat iš ryto mes kalbėjome apie įvairiausius klausimus ir kai kurie kolegos ir kolegės galbūt ne iki galo supranta, kad šiandien jau yra labai daug atsinaujančios energijos šaltinių. Ir tai destabilizuoja tinklą. Taigi tinklų stabilizavimas tai yra aktualu. Turime kalbėti apie dažnius, apie įtampą. toks stabilizavimas, toks suderinimas pavyko tik Vokietijoje kol kas. Dar viena pastaba. Mes esame priklausomi nuo išteklių ir galiausiai svarbios aplinkosaugos problemos. Tikriausiai daugiau e, laiko turite atsakyti negu per savo klausimą, e, kai buvote skiriamas į komisijos narius prieš trejus metus. Ačiū pirmininkė, tikrai visada malonu, kad yra tiek daug klausimų. Taigi pirmiausia, ponui Eller atsakysiu. Manau, kad jis teisus ir ačiū už tai, kad nurodėte tą konkretų skaičių - 120 milijardų. Iš tikrųjų, ta suma yra svarbi, ypač kalbant apie sunkius laikus mūsų laukiančius. Ir dar uždavėte klausimą apie labai didelį mm, paraiškų skaičių. Aišku, e, tai taip pat yra ir finansinis klausimas, nes jeigu mm, daugiau lėšų nėra, tai problemą išspręsti sunku. Bet galima iš tikrųjų pasiekti mažiau laiko švaistimo procese. Jeigu kažkas dalyvauja dviejų etapų procese, pereina pirmą etapą ir antrame etape jiems nepasiseka, tai e, turime tiesiog kažką padaryti, kad tas sėkmės rodiklis antrajame etape būtų didesnis. Mes turime teikti daugiau pagalbos, turi būti aiškiai apibrėžiamos dalyvavimo sąlygos, turime mm, aiškiai nurodyti, ko reikalavime, kad e, žmonės negaištų laiko, jeigu kažkas yra ne jiems. Mm, taigi galbūt mm, mes negalime kol kas išspręsti turimų lėšų problemos ir visada bus per didelio paraiškų e, skaičiaus dalis, bet mes visada galime e, tobulinti antrą etapą. Ir tai yra sritis, kur galime imtis veiksmų. Dar jūs uždavėte klausimą apie inovacijų spartinimą. Šis klausimas buvo pakartotas e, įvairiais būdais ir kitų kolegų. Didžiulis dabar yra susiskaldimas, daugybė įvairių programų ir kai kurios yra sėkmingos, tokios kaip e, Fast Track to Innovation. Ir aš e, noriu pasiūlyti tokią mintį, kad yra pačios sėkmingiausios programos. Mm, tokios e, kaip e, Fast Track Innovation arba MVI programa ir panašiai. Šios programos, man atrodo, iliustruoja geriausius pavyzdžius. Tos programos yra tikrai sėkmingos. Ir šiandien aš kalbėjau su kolegomis komisijoje apie tai, kad mm, galbūt lengva žmonėms pasimesti tarp skirtingų pavadinimų. Taigi, ką mes galėtume padaryti devintosios pagrindų programos kontekste, tai sumažinti pavadinimų skaičių, kad žmonės matytų, mm, koks yra Europos mm, prekybos ženklas, O tas ženklas yra puikus, bet jis išdalintas dabar į daugelį programų. Taigi, Fast Structure Innovation programa būtų vienas iš esminių elementų, kalbant apie Europos inovacijų tarybą. Ir tikėčiausi jūsų pritarimo. Perinant prie kitos jūsų pastabos dėl to, kaip visuomenė vertina. Manau, kad tas vertinimas dabar yra toks, kad kartais žmonėms tikrai ne viskas aišku ir mes turime jiems padėti. Ir būtent todėl Europos inovacijų tarybos um, pasiūlymas yra svarbus. Taip pat e, kalbėjote apie kompetencijos ženklą. Manau, kad tai buvo tikrai puikus pavyzdys, o devintoje programoje mes e, turėtume vis dėlto dirbti kitaip su struktūriniais fondais. Aš žinau, kad tai yra sudėtinga ir sunku šį klausimą aptarinėti ir čia parlamente. Bet mes turime suderinti savo prioritetus mūsų horizontas 2020 prioritetai turi būti suderinti su struktūriniu fondu prioritetais mokslo ir inovacijų srityje. Tai turėtų būti pirmas žingsnis, jeigu mes galėtume suderinti savo veiksmus su kolegomis. Štai tokios yra sumos, kaip mes suderiname prioritetus ir programas. Tai būtų tikrai labai naudinga visiems. ir norėčiau pasisakyti ispaniškai kitą, atsakant į kitą e, klausimą. Pone Kavitandrujus e, klausė apie Kanadą. Aš neturiu informacijos apie tai, kad būtų kažkokios dabar dėrybos e, su Kanada, kad ji norėtų prisijungti prie Horizontas 2020 programos. Mūsų santykiai, aišku, tai yra svarbus mums partneris, bet e, nėra dabar kažkokių dėrybų su šia šalimi ir nežinau, kad ji nori prisijungti prie šios programos, bet e, tai yra mūsų svarbus sąjungininkas šios programos kontekste, kaip ir kai kurios kitos šalis, su kuriomis kartu dirbame. Toliau. Mm, dėl e, GPI e, taip pat e, tai yra mano darbo sritis, tiksliau ne visai mano darbo sritis, taigi aš negaliu Jums atsakyti konkrečiai šį klausimą. Uh, Bet dabar mes galvojame apie ateitį. Taigi svarbus mums ir jūsų pasiūlymai šiuo požiūriu. Mm, svarbu, ką galime nuveikti kartu. Vėlgi dėl e, superkompiuterių. E, tai nėra tikrai mano darbo sritis. Toliau dėl biudžeto padidinimo. Taip, manau, kad tikrai. Uh, Jeigu norime tęsti, jeigu Europa toliau nori būti inovacijų ir mokslo ir užimtumos ryties lyderė, tai turime didinti biudžetą. Bet tai, mm, aišku, dėja nepriklauso vien nei nuo jūsų, nei nuo manęs asmeniškai. Aš to noriu ir jūs to norit, bet e, svarbu, kad valstybės narės to norėtų. Tai, ko gero, ir yra svarbiausia ir sudėtingiausia. Svarbu jas įtikinti, kad mokslas ir inovacijos um, turi aukti, nes priešinkai nebus darbo vietų. Kitas klausimas buvo iš uh, parlamento narės, kuri išsakė keletą pastabų apie devintąją pagrindų programą ir apie tai, ko reikia kokiu pakeitimu reikia ateityje. Ir kaip ir kai kurie kiti kolegos klausėte apie darbą su struktūriniais fondais. Mums tikrai tai yra labai svarbus elementas. Mums tas kompetencijos ženklas, pavyzdžiui, buvo taip pat toks kaip pavyzdys, vienas iš pirmųjų žingsnių. Mums reikia suderinti prioritetus pirmiausia mokslo ir inovacijų srityje. Jūs taip pat kalbėjote apie mm, inovacijas ir mokslinius tyrimus, e, apie tą dichotomiją, apie skirtumą. Kartais tikrai to skirtumo nėra ir yra fundamentinių mokslų atstovai, kurie daug nuveikė inovacijų srityje, yra mokslo rezultatų, kurie tampa inovacijomis e, ir atvirkščiai. Atstovai inovacijų srities kažkada tampa fundamentinių mokslo atstovais. Bet ačiū Jums už šį, šią pastabą. Toliau dar ponas Dalundė klausė apie klimato veiksmus kad mes pasiekėme 27 procentus, o tikslas 35 ir dėl tvaraus vystimosi, kad e, tikslas 60, o mes pasiekėme 53,3 procentus. Darbo programoje 18, 19 ir 20 metų, nežinau, ar visus tikslius skaičius galiu pateikti, bet e, mums iš tikrųjų reik, liko dar šiek tiek laiko pasiekti e, šios tikslus, nors tikrai negera žinia, kad e, mums liko padaryti dar taip daug. Dėl e, Europos mokslinio tyrimų tarybos yra tokių projektų, kurie prisideda prie tvarumo, prie klimato veiksmų. Bet kadangi jie priklauso šiai tarybai, tai jie nėra įskaičiuojami, juos neatsižvelgiama, todėl kad jie nėra pažymėti kaip klimatos ryties projektai, nors jie tokie yra faktiškai. Tai mums reikia pagalvoti dar taip pat apie tai, kaip yra vertinami kai kurie projektai ir mums reikia daugiau matomumo. Ir šią linkme mes taip pat dirbame. Pone Barbara Kudrika. Kudricka, ačiū, kad paminėjote tą rodiklių suvestinę, kuri ką tik buvo paskelbta. Aš manau, kad e, mes einame tinkamą linkmę, bet e, dar daug liko nuveikti. Ir yra skirtumų tarp to, ką darome mes čia ir ką daro kitos pasaulio šalis. Ir e, tas skirtumas yra akivaizdus. Mes čia investuojame mažiau nei kai kurios kitos šalis. Uh, Matome, ką daro Kinija, jų investicijos vis didėja, Pietų Koreja, Junktinės Amerikos valstijos. Taip pat ir vienas dar iš didelių skirtumų yra privatus sektorius. Tose šalyse privatus sektorius skiria daugiau lėšų nei Europoje. Ir būtent todėl mes nusprendėme sukurti tokią sistemą, pagal kurią būtų pritraukiama daugiau privačių lėšų čia Europoje. Jeigu mums nepavyks pritraukti to privataus finansavimo, tai mes negebėsime nieko pakeisti. Jūs taip pat kai kurie klausėte manęs apie IRC. Mokslinio tyrimų taryba. Aš vakar sustikau su jaunais verslininkais, E, su kuriais kalbėjau šią temą. Ir kalbėjome apie tai, kuo e, turėtų pasižymėti. Pirmiausia, tai Europos inovacijų ženklas. Mes turime sukurti tokį matomą e, prekybos ženklą, kad būtų galima pasakyti, kad aš turiu Europos inovacijų tarybos dotaciją ir aš ne tik to galiu didžiuotis, bet tai reiškia, kad aš galiu pritraukti investicijas. Taigi svarbu mums turėti tokį ženklą, kuris būtų atpažįstamas ir solidus. Antra, kas yra svarbu, svarbus požiūris iš apačios į viršų. Mes patikrinsime, kaip ši sistema veikia su MVI priemonė, bus kelbiamas konkursas, bet nenurodoma, kokia sritis turi būti, ar technologija, ar biologija, ar, ar dar kažkas. Taigi mes per porą artimiausių metų e, tai išbandysime ir galiausiai m, mm, taikysime tokias apklausas susijusias su MVI priemonė, nes iš tikrųjų Mm, daug verslininkų tiki, kad svarbiau ne pati idėja, o asmuo. Žmogus, kuris turi viziją, kuris turi idėją, kuri netgi jeigu nėra labai gera, bet kartais virsta e, puikia inovacija. Mm, taigi galima turėti idėją, bet jeigu e, nėra asmens su energija, su vizija, su entuzijazmu, tai ta idėja bus neįgyvendinta. Jeigu ta idėja negali būti įgyvendinta, išauginta, tai nebus sėkminga. Taigi idėjų mastas yra svarbi inovacijų sritis. Ir jums padedant, taip pat ir poniai Toir pasakysiu, kalbant apie Europos inovacijų tarybos idėją, Aš esu susitikęs su parlamento nariais ir daugelis jūsų tikrai nori sužinoti daugiau, nori dalyvauti aktyviau. Vyko susitikimai, e, diskusijos ir jūsų įnašas man tikrai labai svarbus ir jūs tai žinote. Ir aš tik dar kartą noriu pakartoti, kad e, aš tikrai labai atvirai žiūriu į bendrą mūsų darbą. Ir aš esu tikras, kad mes susitiksime dar ne kartą. Panas Paul Rubik uždavė klausimą apie Brexitą ir jo pasiekmes ir apie skirtingus modelius. Dėja, tai yra toks klausimas, į kurį negaliu atsakyti. Tikrai labai liūdna, kad tai vyksta ir aš galėčiau, aišku, čia pasidalinti savo emocijomis, bet dabar svarbiau veiksmai. Jūs kalbėjote apie kalbos technologijas ir algoritmus ir dirbtinio intelekto ateitį. Manau, kad tikrai labai svarbu pagalvoti apie tai, kad mes turime padaryti politinį pasirinkimą. Jeigu norime, kad dirbtinis intelektas uh, ar norime, kad dirbtinis intelektas mus pakeistų, ar kad papildytų mūsų intelektą. Toks ir turi būti mūsų pasirinkimas. Ir kai pasirinksime, turėsime veikti toliau. Žiūrime, mm, žiūrėti dabar į mokslo sritį ir galvoti apie tai, kas įmanoma. Dabar mes galime archivuoti daug e, duomenų, bet jeigu tų duomenų nepanaudosime, tai neperėsime prie kito dirbtinio intelekto lygio. Ir tai turi pasikeisti Europoje. E, toliau pono Marta klausimas. Jūs pasakėte tai, kas mane nustebino. Sakėte, kam reikia inovacijų, e, kodėl ir kam. Kodėl, sakyčiau, tol, kad mes norime kurti darbo vietas, o Kam inovacijos? Visiems. Būtent e, tokia yra idėja, toks principas e, - mokslas ir inovacijos visuomeniai. Kovoti su neligybė, kurią sukūrė globalizacija. Ir e, jeigu to pasieksime, tai visuomenė mūsų supras. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad yra prototipai, bet jie kažkur garaže. Deja, taip iš tikrųjų atsitinka ir būtent dėl to, kad Europoje trūksta investicijų. Taigi, ačiū už Jūsų pastabas. Jūs tikrai uždavėte svarbų klausimą, kaip e, įgyventinti tas didelės idėjas. Aišku, reikia investicijų ir ne vien viešųjų, bet ir privačiųjų. Svarbu, kad mes už tai e, kovotume ir Jūs kalbėjote apie tai, kad mokslo ir finansų ministrai turi dirbti iš vien. Tai iš tikrųjų būtų svarbu. Toliau ponė Nibler. Viena jūsų pastabų buvo apie MVI. Aš manau, kad mes jau viršijome MVI tikslus. Tikslas buvo 20 procentų, o dabar apie 24 procentai yra MVI dalyvavimo rodiklis. Tai jis tikrai yra labai geras. Uh, kokia dalis e, yra susijusi su fundamentiniais tyrimais, į tai sunku atsakyti, nes paprastai mokslo, mokslinio tyrimų taryba e, gali pateikti tokius atsakymus, nes jie žino, kiek projektų turi, kurie gyvendinami paskutiniai skaičiai, kuriuos turėjau, tai 34 patentai iš IRC e koncepcijos patvirtinimo pagal Horizontas 2020 programą. Tai m, mm, tam tikrų pasiekimų yra. Jūs taip pat kalbėjote apie devintąją pagrindų programą ir apie tai, kad inovacijos turėtų tobulinti visuomenę, turėtų padėti pasiekti geresnės visuomenės. Jau baigėsi mano laikas, bet dar per porą minučių galiu atsakyti, kalbant apie devintąją pagrindų programą. Esu pasirinkęs dar kartą su jumis dalyvauti diskusijose apie šią programą ir turėtume pagalvoti galbūt apie atskirą diskusiją šio klausimu. Toliau ponas Niker. Aš galiu portugališkai atsakyti. Pakankamai artima kalba. Dėl transporto. Neseniai e, lankiausi vienoje įmonėje, Tai yra įmonė organizacija, 1,3 milijardo vertės, įmonė gaminanti automobilius, taip pat ir elektrinius automobilius. Kaip jūs ir sakėte, jeigu nebus visos sistemos, tai nebus pažangos ir mes turime investuoti būtent į visą sistemą ateityje. Ir labai trumpai, dar pirmininkė, turiu čia porą klausimų. Vienas, jei neklystu, buvo užduotas klodo. Jūs kalbėjote apie energijos politikos matomumo. Manau, kad labai svarbu mums aiškiai parodyti, apie ką kalbame. Pavyzdžiui, kai kalbėjome apie greitesnį energetikos strategijos įgyvendinimą ir sakėme, kad e, svarstysime atsinaujinančius energijos šaltinius, baterijas. Manau, kad mes turime visą tai išdėstyti tokia kalba, kuri būtų suprantama e, žmonėms. Neseniai man kažkas pasakė, jūs kalbate apie. Er, reikia kalbėti apie tai, kad netrukus bus pagamintas pirmas elektrinis lėktuvas. Vartoti štai tokius paprastus terminus, o ne kažkokius sudėtingesnius. Taigi Toks būtų atsakymas. Ir dar atsakysiu poniai Toje. Mane tikrai palėtė jūsų pastaba, nors jūs sakėte, kad e, ji nėra skirta vien tik man, bet iš tikrųjų man aktualu įsiklausyti į jūsų pasiūlymus ir kai dėl jūsų minėto pranešimo, iš tikrųjų jūs galite įsitikinti, kad e, tos rekomendacijos pateks į mūsų bus įtrauktos į mūsų darbą. Ir aš tikrai labai rimtai į tai žiūriu. Ir aš tikrai pasistengsiu, kad um, tai būtų aišku. Ir dar ponas Royal, ačiū Jums už klausimą apie tai, ką toliau reikėtų keisti Manau, kad jeigu kažkas veikia, tai nieko nereikia keisti. Aš manau, kad yra tikrai puikiai veikiančių dalykų, kurių nereikia keisti. Pavyzdžiui, kalbant apie fundamentinius tyrimus, nereikia nieko keisti. Ten viskas puiku ir nereikia liesti, reikia juos toliau plėtoti, bet e, nereikia nieko keisti. Kalbant apie pramonį ir partnerystės, e, čia taip pat nieko nereikia keisti. Bet turime daugiau padaryti, kalbant apie tas inovacijas, e, kurios e, eina į JAV, į kitas pasaulio dalis, e, kitas pasaulio šalis. Taigi mums reikia pasitelkti tas priemonės, kurias mes turime. Tiesiog labiau matoma padaryti inovacijų sritį, bet tai, kas veikia, nebus keičiama. Patikėkite, to galiu jūs patikinti. Ir e, ponė Matieš. Norėčiau tik pasakyti, kad e, suprantu tikrai jūsų pastabą ir kas jūs neramina. Aš daug domėjausi fundamentiniais tyrimais ir socialiniais mokslais e, ir Iš tiesų, pasiekimai šiuose srityse yra ypatingi. Pernai medicinos Nobelio premija e, buvo suteikta Kiniai, e, kuri išsprendė e, malerijos problemą skaitydama knygą, kuri buvo parašyta prieš porą šimtų metų. Taigi matome, kad mokslai įvairūs tarpusavyje yra labai glaudžiai susiję. Last sentence. Pone Modė, viena iš jūsų pastabų susijusi su tuo, ką sakiau poniai Matijas. Mums reikia daugiau tarp disciplininio požiūrio ir apjungti įvairius mokslus. Medicinos studentai, studijuoja ar turėtų studijuoti daugiau humanitarinių mokslų ir panašiai. Dabar taip nėra ir mes turime sukurti tokią aplinką universitetuose, kuri šiek tiek pakeistų dabartinę padėtį ir taip pat turime užtikrinti geresnę komunikaciją su piliečiais. Aš apie tai jau kalbėjau, atsakydamas ponui Klot Turmes. Ir atsiprašau, jau baigėsi man skirtas laikas, ponas Količiak, ačiū ir jums už pastabas, aš tikiuosi, kad nepas, nepamiršau kitų klausimų. Bet jeigu ką, galiu tiesiog be mikrofono atsakyti kai kurios klausimus. Ačiū. Mm, ačiū. Sveikinu komisijos narį, puikus atsakymai, bet e, tai bloga žinia jums, nes jūsų kolegė ponia Bienkovska e, turėjo palaukti keletą minučių už durų, gal net dešimt minučių. Jūs turėjote daugiau laiko.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 Dear friends, ladies and gentlemen. Prangus draugai, ponios ir ponai, noriu pasveikinti ponę Elžbietą Biankovską, komisarę atsakingą už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVI. Struktūrinis dialogas. Pone Bienkovska, labai svarbu gauti atnaujintą informaciją apie tą komisijos darbų programos dalį, kuria yra jūsų atsakomybė, bei įžvalgas 2018 metams. Noriu pabrėžti faktą, kad komisija ką tik paskelbė pasiūlymą skirtą Europos gynybos pramonės vystimosi programai. Ši programa numatyta 2019-2020 metams, o biudžetas yra 500 milijonų eurų. Tai yra dabartinės, dabartinių programų įpusėjimas, tokių kaip Galilėjo, Egnos, Kopernikus, Kosme, todėl mes norėtume gauti daugiau informacijos ir sužinoti, kokia pažanga buvo padaryta bei kokia ateitis nusimato šioms programoms. Gal galėtumėte pakalbėti ir apie pramonės politikos priemonės bei priemonės skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai būtų labai įdomu mūsų nariams. Norėčiau paprašyti jūsų viską pristatyti dabar. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai didžiulė garbė šiandieną su jumis būti. Ne kaip jaučiuosi, bet vis tiek atvykau, nenorėjau jūsų nuvilti. Šiandieną tai vienintelis mano darbo atvarkės susitikimas. Pradžioje pasakysiu keletą bendrų pastabų apie tai, ką veikia komisija, po to susitelksiu į tris konkrečius sektorius, kuriuose mes dirbame labai intensyviai per pastarosius mėnesius ponas pirmininkas paminėjo erdvės gynybą ir automobilių pramonę. Matome ekonominio atsigavimo ženklus Europoje, bet neturėtume klaidingai džiaugtis. Komisija ir viešosios institucijos Taigi, verslas ir piliečiai neturėtų be reikalo atsipalaiduoti. Komisija paskelbė apžvalgos dokumentą. E, galvojame, kaip suvaldyti globalizaciją, taip pat giname Europą nuo nesažiningų prekybos praktikų. Siekime padidinti investicijas į įmonės, paremti verslininkus, kuriems tai yra būtina. Pavyzdžiui, naujas e, Europos rizikos draudimo fondas greitai įsibėgės jo veikla. Mes e, taip pat dirbame ir su įgūdžiais. Esame numatę naują įgūdžių darbo atvarkę. Noriu pasakyti, kad mes e, taip pat geriname bendrosios rinkos veikimą Esame numatę ir paslaugų ir atitikties paketą ir iš karto po vasaros mes tikimės patvirtinti išsamų prekių paketą. Be to įgyvendiname ir iniciatyvą skirtą pradedančiams veikti įmonėms. Kaip žinote, veikiame ir atskiruose sektoriuose, todėl norėčiau pateikti šiek tiek informacijos apie e, susikloščiusią situaciją. Pirmiausia, erdvė. Praėjusį lapkritį buvo pristatyta erdvės strategija. Tai yra pirma išsami Europos strategija. O kokiegi yra rezultatai? Kopernikus ir Galilėjo jau įsibėgėjo, pramonė, viešosios institucijos ir atskiri piliečiai naudojasi Šiomis programomis per ateinančius metus mes taip pat sieksime suaktyvinti rinkos veikimą, taip pat paremti kosmoso pradinės įmonės, rengiamės ir Kopernikus bei Galilėjo evoliucijai. Taip pat manome, kad šios programos labai prisidės prie kovos su klimato kaita. Taip pat siekiame pagerinti kosmoso stebėseną ir sekimą, taip pat numatyta įvertinti GovSatcom teisinę iniciatyvą. Visą tai yra svarbu ir jeigu norime paremti Europos nepriklausomą patekimą į kosmosą, tai turime naudotis Ariane 6 ir Vega C. Negana to, turime imtis veiksmų ir valdysenos rytyje. Turime veikti kartu. Aš labai vertinu šio komiteto paramą mūsų strategijai. Strategija tikrai gerai išvystyta ir aš tikiu, kad šiais metais išvysime vis daugiau jos rezultatų. Pane Krell parengė pranešimą ir jis mums buvo labai naudingas. Visgi ir per ateinančius mėnesius man reikės jūsų paramos įgyventinant strategiją. Reikės, aišku, ir atitinkamo biudžeto, juk mes galime įvykdyti ambicingus tikslus tik tuo atveju, kai turime pakankamai finansinių išteklių. Ketiname parengti viduriniojo laikotarpio vertinimą. Kosmoso programą taip pat reisime dar šį rūdienį po to bus pradėtas institucinis darbas ir bus siūlomi nauji pasiūlymai, tikiuosi, ir jūsų paramos. Kitas svarbis rytis yra gynyba. Tam kiekvieną dieną skiriu dėmesį jau kelias mėnesius. Kaip žinote, dabar priartėjome prie svarbus momento. Prieš dvi savaitės buvo patvirtintas gynybos paketas. Jis apima tris svarbius elementus. Pirmiausia, tai yra svarstymų dokumentas, kuris atspindi Europos gynybos ateitį. Yra kalbama apie būsimą bendradarbiavimą Europos gynybos srityje. Antras parengtas dokumentas yra Europos gynybos fondo komunikatas. Darbas buvo pradėtas praėjusiais metais. Komunikate yra pateikiama daugiau detalių apie sritį, prioritetus, finansavimą, Na ir trečioji sritis yra dalis gynybos fondo, tai yra reglamentas, pagal kurį steigiama Europos gynybos pramonės vystimo programa. Jos biudžetas yra 500 milijonų eurų per dviejus metus. Programa numatyta 19-20 metams. Ta pačia diena, kai patvirtinome paketą, pradėjo visiškai veikti gynybos fondas ir e, buvo pradėti pirmieji kvietimai teikti paraiškas. Pagal parengiamuosius veiksmus skirtus gynybos tyrimams. Tai prisidės prie specialios gynybos tyrimų programos, kuri bus pristatyta per ateinančius metus. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir daugiau pakalbėti apie Europos gynybos pramonės vystimo programą. Ši iniciatyva yra tikrai naujoviška. Tai pirmas kartas, kai mes siūlome tokią programą susijusią su gynyba. Tai didžiulis proveršius ES, komisijai, Siekiame sustiprinti mūsų gynybos pramonės konkurencingumą, todėl teisės pagrindu tapo 173 straipsnės. Ten yra kalbama apie pramonės konkurencingumą. Visą tai yra labai svarbu, nes mes žinome, kad žmonės nori žinoti ilgalaikę gynybos sąjungos perspektyvą, o tai reiškia, kad privalome užtikrinti strateginę autonomiją Europoje. Tam, kad ją garantuotume, mums reikia stiprios ir konkurencingos gynybos pramonės. Ši programa, ši programos dalis tai ir leis padaryti. Šios programos taikymos rytis visų pirma tai yra prototipų etapas. Jau vakar mes kalbėjome su, su partneriais. Buvo sakoma, kad geriau galbūt tai pavadinti vystimo etapu. Visą tai susijęs su vertės grandinė ir ta grandimi, kur yra susitelkusi didžiausia rizika. Turime įvertinti ir riziką ir skatinti bendradarbiavimą. Numatyti laiko terminai, kaip jau sakiau, laikotarpis apima 2019-2020 metus. Tai bus bandomasis etapas, o išsamesnė programa bus pristatyta po 2020 metų priemonės finansavimo numatome subsidijas iki 20 procentų visų išlaidų. E, kitus finansus užtikrins valstybės narės. Svarbiausia ir sunkiausia yra štai kas. Mes prašysime valstybių narių bendrai vykdyti tuos projektus trys, bent trys įmonės ir bent dvi, įm, dvi valstybės narės turi dalyvauti pateikiamame projekte. Esamų institucinių struktūrų mes nekartosime, siekiame pasinaudoti jų esamomis struktūromis, pavyzdžiui, Europos gynybos agentūra. Noriu pabrėžti, kad ES finansavimas apima ir prievalės. Labai svarbu, kad agentūra atitinkamai viską valdytų. Geografinė pusiausvėra irgi yra svarbi, nuo to priklauso ir sėkmė. Aš noriu pasakyti, kad ši programa skirta tikrai ne vien tik tai didelėms pramonėms šakoms ir didžiosiams valstybėms narėms. Mes neprimesime geografinio paskirstimo, tačiau labai svarbu, kad įstrauktų mažas ir vidutinės įmonės ir kad būtų užtikrinamas tarp valstybinis bendradarbiavimas. Tik taip atsiras tikra bendroji gynybos rinka. Tai atitiks trečiąjį Europos gynybos veiksmų plano ramstį. O būtent todėl mes ir skirsime dalį biudžeto mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinoma, ta pusiausvėra priklausys ir nuo finansuojamų, bendrai finansuojamų projektų. Dabar dėl tų 500 milijonų eurų biudžeto, kurį siūlome. Žinau, kad jau yra keliama daug klausimų. Turiu pabrėžti, kad mes privalome suprasti, jog manevro laisvė biudžete yra labai ribota. Visgi, Jei norime rimtai imtis gynybos bendradarbiavimo, privalome numatyti reikšmingą pinigų sumą ir veikti turime staigiai. Kaip žinote, ši programa buvo vystoma tik tai du mėnesius kol kas. O rezultatus matysime jau e, dar pagal šį biudžetą. Mes atsargiai viską vertinome, numatėme naują finansavimą kartu su biudžeto įlūčių perskirstimu. Žinome, kad e, labai svarbu, jog dabartiniai projektai nevėluotų ir kad e, nebūtų paveiktos numatytos programos. Kalbant apie e, atitinkamas programas mes numatome pasiūlyti papildomą milijardą eurų pagal kitą daugiametę finansinę programą. Tad šie žingsniai buvo labai spartus, o dabar jau teisėkros leidėjai turi imtis savo žingsnių ir išlaikyti tuos užsibrieštus tikslus. Aš tikiuosi, žinoma, ir šio komiteto paramos. Mums reikia, kad dėrybos vyktų greitai. Jei norime, kad programa įsibėgėtų nuo 2019 metų, privalome pasiekti politinį susitarimą. Be abejo, priklausys viskas ir nuo valstybių narių teikiamų projektų. Juos reikės pradėti teikti jau kitais metais. Bet žinau, kad nei viena valstybė narė neprieštarauja šiai programai O negana to, tai formuos ES ateitį, aš esu to tikra. Visą tai skatina greitai nagrinėti šį pasiūlymą ir greitai dėl jo susitarti. Aš raginu ir ministrus viską greitai patvirtinti Kaip jau sakiau, mums nemažiau svarbus ir konkretus projektai, kurie bus bendrai finansuojami pagal šią programą. Mes esame numatę bandomosius projektus, dabar yra tikrinama, kokia pridėtinė vertė yra sukūriama panaudojant tuos finansus. Tai yra ir valdysena, ir e, metodai, ir taisyklės tikriname, ar jos yra teisingos, ar tai atitiks kitą daugiametę finansinę programą. Taip pat labai svarbu, kad e, Europos institucinės struktūros apie tai diskutuotų, susitartų. E, kitas svarbus sektorius yra automobilių. GR2030 aukšto lygio grupė greitai užbaigs savo darbą. Spalio mėnesį bus patvirtinta galutinė ataskaita, kur bus nurodytos politinės rekomendacijos. Šių rekomendacijų tikslas yra nulinės emisijos ir automatizuoti bei e, tarpusavė susijęti automobiliai. Mes kalbame apie autonomiškus automobilius, bet dar daug ką reikia nuveikti. Manau, kad e, visuomenė dar nėra pasirengusi tokiems automobiliams, tačiau aš jau 13 e, metų dirbu su šiais klausimais ir manau, kad autonominiai automobiliai yra labai svarbus žingsnis į ateitį. Taigi, bus teikiamos rekomendacijos ir konkretus pasiūlymai laikotarpiai po 2030-ųjų. Dabar dėl nulinių emisijų automobilių. Vis dažniau sutariama, kad būtina siekti sparčios pažangos Europoje. Tačiau visų pirma, reikia visiškai panaikinti automobilių sektoriaus skandalo pasiekmes. Aš nemanau, kad vidurinio laikotarpio poveikis yra labai aktualus. Taip pat buvo pradėtos politinės diskusijos apie dizelio draudimą, tačiau dėl to gali subirėti Europos dizelio rinka. To tikrai niekas nesiekia. Taip tiesiog būtų iš pramonės atimami uh, būtini finansai, kurių reikia tam, kad būtų galima investuoti į nulinių emisijų automobilius. Tada aš skatinu pramonę ir toliau imtis savanoriškų priemonių tam, kad būtų mažinomi, mažinamas išmetamas azoto oksidas ir tai turėtų būti taikoma dizelio automobiliams Europoje. Kol kas tų veiksmų nėra pakankama. Paskutinis aspektas, bet jis yra nemažiau svarbus. Mes e, puikiai padiskutavome praėjusios savaitės rasbūrė, tikiuosi, kad ir jums tos diskusijos buvo naudingos. Aš norėčiau pakalbėti apie nuoseklę ES pramonės politiką. Nemažai jūsų tai minėjo. Norėčiau padėkoti poniai Tojai už klausimą, nuo kurio ir prasidėjo diskusijos. Aš pakartosiu dar kartą, mes esame numatę kelias strategijas, kurios jau buvo pristatytos, bet aš konkrečiai kalbėsiu apie Europos pramonę. E, tai yra Europos pradedančių įmonių iniciatyva ir kitos. Mes norime, e, kad į pramonę būtų atsižvelgiama visose darbo srityse. Tik noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte, jog strategija turi būti nuosekli. Aš tikiuosi, kad Strasbūrė praėjusią savaitę aš labai aiškiai pasakiau, jog aš asmeniškai pasisakau už vieną išsame Europos pramonės strategija. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime dėl jos susitarti dar iki šios kadencijos pabaigos. Žinau, kad darbas su skirtingomis strategijomis ir horizontalus darbas atsižvelgiant į pramonės E, perspektyvą yra tikrai labai svarbus. Mes dabar turime puikių duomenų, puikiai bendradarbiaujame su visomis suinteresuotomis šalimis. Visgi man tikrai reikia jūsų paramos ir aš jos labai iš jūsų tikiuosi. Baigdama norėčiau pasakyti, kad dabar per ateinančius dviejus su pusę metų Mums labai svarbu viską tinkamai įgyvendinti. Paketas apima įvairias strategijas. Aš džiugiuosi, kad buvo paminėti jau ir kosmoso strategijos rezultatai, jie jau yra akivaizdus, bet ir toliau viską reikia tinkamai įgyvendinti. Tai yra būtina bendrajai rinkai. Negalima silpninti mūsų pasiūlymo, neužtenka vien tik tai griežtai kalbėti, reikia ir viską tinkamai įgyvendinti. Labai svarbu mobilizuoti e, visus veiksmus. Nepakanka vien tik tai kalbėti apie pramonę 4.0, negalime dabar perėti prie protekcionizmo 4.0. Mes turime dar šiek tiek laiko, kad įgyvendintume atitinkamas strategijas. Dėkoju. Ir atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. Dėkoju. Dėkoju kad pristatėte programą ateičiai, taip pat pateikėte informacijos apie e, šių metų komisijos darbo programą. Dabar e, pasisakys frakcijų atstovai ponas Karinč, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai. Matote, kur aš sėdžiu. Jeigu pažiūrėsime į istoriją, gynybos pramonę ar karinius poreikius ir istoriją, tai daug kas susijęs moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Aš nekalbu apie tiesioginės prietaikas ar pritaikymą uh, E, kuris galbūt nebūtinai prisideda prie gerbuvo, bet pagalvokime, kaip tam tikros technologijos e, paskui perina e, į visuomenės gyvenimą, kalba apie nekarinį aspektą, naudojama visuomenė ir tai taip pat būna pelninga, prisimenu, kai aš buvau studentas, balso atpažinimo technologijas, ją vyriausybės agentūros e, pradžioje finansavo atitinkamus projektus, o dabar mes kalbame apie Siri. Pradžioje ne Europos e, vyriausybės valstybių, bet ją vyriausybė finansavo tyrimus ir e, dėl to reikia galvoti, kaip mes turime veiksmingiau konkuruoti su JAV užtikrinti, kad pramonė e, konkuruotų. Mes turime atlikti tyrimus ne tik kosmoso srityje, tai yra puiku, bet ir gynybos srityje. Manau, jog tai būtų žingsniai teisinga linkme. O dabar noriu paklausyti dėl automobilių pramonės. Jūs minėjote tą klausimą, jis labai svarbus, tebėra aktualus šis klausimas, minėjote ateitį, autonomiškus automobilius, nulinio emisijų. Uh, automobilius e, atrodo kryptis yra labai gera, bet e, Europos automobilių pramonė e, tebe pardavinėja daugybę automobilių su vidaus degimo varikliais, naudojančius dizelinį kūrą. Kaip žinia, Europoje mes siekdami mažinti CO2 emisijas, plėtojame dizelinius variklius, tai atitiko mūsų tiklus, bet paskui kilo skandalas ir e, reikėjo prisimti atsakomybę dėl to, kad labai akiplėšiškai ar panašiai, beveik akiplėšiškai buvo pažeidinėjama ES teisė ir trūksta tikrai tos atsakomybės. Dabar aš noriu paklausti jūs kaip sergėtoja e, teisės aktų gyvendimo Europos valstybėse narėse. Aš noriu paklausti, kaip, pavyzdžiui, pasikeitė komisijos darbas šio požiūriu, kaip užtikrinama, kad valstybės narės tikrai laikytųsi e, tų būtinų standartų. Aš dirbau taip pat komitete, specialiajame, specialiajame komitete, kuris užsėmė emisijų klausimų, buvo tikrai labai įdomu dirbti ir uh, matėme, kad komisijos vaidmuo prižiūrint valstybės narės yra nepaprastai svarbus. Taip pat labai svarbu užtikrinti visuomenės pasitikėjimą, nes automobilių pramonė yra nepaprastai svarbi ekonomikos, e, e, Europos ekonomikai. Eksporto požiūrį tai yra viena iš sričių, tai, tai svarbi, bet taip pat vyksta daug inovacijų, dėgiama. Uh, automobilių pramonė ir noriu paklausti, kas yra daroma, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą Europos ir pasaulio vartotojų automobilių pramonė. Dėkuoju dabar ponė Toja, e, socialistų demokratų frakcijos vardu. Dėkuoju komisijos nariai. Nenoriu kalbėti apie gynybą, nors žinau, jog e, gynybos programa susijusi su civiliniais aspektais yra labai svarbi, bet šiandien nenoriu apie tai kalbėti tačiau noriu e, pakalbėti apie pramonės skaitmeninimą. Kartu su ponu Butikoferiu e, dirbame šies e, šalyje, mano šaliai, Vokietijai, Prancūzijai, tai aišku, taip pat labai svarbu. Ir kalbam apie 4,0 gamyklas yra daug papildomos naudos iš tam tikrų mokslinių, mokslinio tyrimų ir daug dėmesio programuose skiriama MVI. Bet jos turi imtis labai rimtų žingsnių skaitmenindavos technologijas. Ir kol tai bus padaryta, verslo modeliai labai pasikeis. Ir ką mes galime padaryti, kad užtikrintume uh, jog atsirastų erdvės. Kalbame apie meistriškumo centrus skaitmeninių technologijų. Tai turi būti sukurta valstybėse narėse. Ką galima padaryti, kad būtų galima palaikyti tokias idėjas, koordinuoti jas dar kartą. MVI mikro įmonės, kurios yra labai svarbios. E, Europos Sąjungos ekonomikai turi turėti galimybę sužinoti plačiau daugiau, kaip naudoti tas technologijas. Ir mes turime taip pat paremti gamybos pramonę. Ne viską turėtume palikti valstybėms narėms. Esu tikra, kad e, jeigu mes turėsime 27 e, geras 4.0 gamyklas, mes nepasieksime tiek, kiek galėtume padaryti e, suteikdami paramą ir įgūdžius. Antras pastebėjimas. Man atrodo, kad mes turėtume galvoti apie e, centrus, nes daug kas kalba apie pramonę, bet mes turime teikti ir tiesioginę ir netiesioginę paramą. Reikia bendro požiūrio, kai kitos programos taip pat paremtų pramonę, skaitmenimas, taip, inovacijos, mokslai, tyrimai. Uh, Mes raginame visuomet komisiją daugiau dėmesio skirti tam, kad e, būtų remiami moksliniai tyrimai, kurie būtų naudingi visiems ir kad būtų galima kai kurioms pramonės sritims aukti ir keistis. Ta turime daryti, galvoti apie tai, kaip paremti pramonę perinamųjų laikotarpių reikia naujovių, konkurencingumui stiprinti, reikia galvoti apie geresnės paslaugas, produktus, jų geresnę kokybę ar didesnę kiekybę. Reikia pramonės politikos kuri gali būti labiau invazinio pobūdžio, galima taip kalbėti, kuri e, paliestų ir kitas rytis. Toliau ponas e, Tošinovskis, EKR vardu. E, ačiū. Turiu čia parlamente visai nemažai įsipareigojimų, todėl negalėjau dalyvauti šio posėdžio pradžioje. Jums tik atvykus. Pirmiausia, Galilėjo um, kosminės programos um, įgyvendinimas prieartėjo prie paskutinio etapo. Aš manau, kad tai bus tikrai svarbus rezultatas, svarbus žingsnis, e, kuris reikš, kad Europa padarys didžiulį žingsnį į priekį techninių požiūrių ir mes moksliniuose tyrimuose galėsime toliau naudotis tą e, navigacinę sistemą. Taip pat tikiuosi, kad pavyks išspręsti kai kurias ir kosmoso agentūros finansavimo programas bei darbuotojų programas. Aš norėčiau galbūt sureaguoti į tai, ką Jūs sakėte ir užduoti klausimą būtent apie didelės ambicijas autonominių automobilių ar nevaldomom automobilium e, srityje. Tokios technologijos, e, aišku, jau vystomos ir ateityje bus, bet e, mes negalime tikėtis rezultatų pernelyg sparčiai. Baiminamės, kad rezultatai bus netokie spartus, taip pat ir kalbant apie automobilius visiškai be emisijų. E, yra taip pat ir automobiliai su vandenilio technologija, bet jie nėra prieinami visiems. Jie yra pakankamai brangus ir taip pat e, turi tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, kalbant apie elektrinius automobilius, klausimas, ką daryti su panaudotomis baterijomis ir panašus klausimai. O mano klausimas būtų štai koks. Ar mes per daug neskubame? Ar tas skubėjimas nelems dar situacijos pablogėjimo, nes pasirodys, kad tie e, supermodernus automobiliai yra per brangus? Ir todėl yra e, visiškai neįperkami tiems žmonėms, kuriems tarsi būtų skirti mažosios ir vidutinės įmonės, pavyzdžiui, greičiausiai naudos ilgiau e, senesnius automobilius, nes tiesiog neįpirks naujesnių. Žaliųjų atstovas. Ponas Butikofer, ačiū. E, pirminkė, dėkui komisijos nariai, kad atvyko ir patekė informacijos apie darbus, apie planus. Jūs padėkojate, e, kad mes ėmė jūs, jūsų strategiją ir aš noriu pasakyti, kad šis komitetas konkrečiai siektų ir uh, dar labiau jūs paremti, jeigu būtų daugiau strategijų. Jūs žinote, kad verslas, profsąjungos, taip pat daug kolegų parlamente nori, kad jūsų darbe ir komisijos apskritai darbe būtų daugiau dėmesio pramonės politikai. Ne tik dėl vidaus prioritetų, bet taip pat todėl, kad e, tartutinė konkurencija plėtosi taip, kad mes esame priversti daugiau dėmesio skirti pramoniai. Išklausiau jūsų ir uh, sutinku su tuo, kad reikės atsižvelgti į visus interesus visų ir mes e, turėsime vis tik tai ginti mūsų pramonę nuo tam tikrų interesų. jeigu tai nuvestų pramonę į aklygatvį. E, mūsų komitetui visuomet aktualu dalyk, tokie dalykai kaip e, dėmesys MVI. Taip pat FTI, tai labai svarbu. konkurencingumas, tvarumas yra du dalykai, kurie visuomet turi būti vertinami paraleliai. Ir pramonės politika turi e, būti lygiai vertė prekybos politikai, nebūti kažkoks e, pratesinys jos. Ir mes taip pat turime galvoti apie konkurencijos e, aspektus e, gynybos pramonė. E, Tai labai svarbu. Ir konkrečiai e, galiu pasakyti, kad komisija gana nedrasiai veikia 500 milijonų. Tiek e, numatyta pajėgumams kasmet. Ir tai yra niekas lyginant su tomis sumomis, kurias galėtume staupyti, jeigu užtikrintume glaudesnį bendradarbiavimą. Komisija pati yra pateikusi skaičių 25-100 milijardų per metus tiek būtų galima sutaupyti, jeigu bendradarbiavimas vyktų sklandžiau, glaudžiau. Reikia įgyvendinti viešųjų pirkimų direktyvą, kuri patvirtinta devintaisiais metais. Ir tai uh, duotų mums naują postumį. Ir kyla dabar klausimas, ar mes tikrai laikomės teisingų prioritetų, bet galbūt vėliau apie tai išsamiau galėtume pakalbėti. Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū, kolega. Toliau kolega Količia, Guevardu. Ačiū. Šį kartą pavyko pasislinkti į kairę. Ačiū komisijos nariai už pasisakymą. Jis tikrai buvo pakankamai išsamus, kaip ir kolega Tušenovski norėjau užduoti klausimą apie Galilėjo. Turime štai palidovus, jos pirmos metų pusės ir panašu, kad visos organizacijos dalyvaujančios teigia, kad e, reikia daugiau lėšų, nes šis projektas turi būti baigtas. Ir aš manau, kad iš tikrųjų svarbu apie tai kalbėti. Tai yra labai reikšmingi darbai, reikšmingas projektas. E, kalbama apie programą reikšmingą visoms e, ES valstybėms narėms. Dar turiu Jums klausimą. Kokiu įmate žingsniu, kad paspartintumėte tiksliau, kad užtikrintumėte ES e, rinkos apsaugą ar kad e, viskas veiktų taip veiksmingai kaip JAV, būtent, kad e, esant mažiausiai galimybei atsirastų naujos programos ir projektai. Mm, kalbant apie gynybos projektus, gynybos pramonės atstovai teigia, kad Gynybos sektorius, e, tik tai didelių valstybių narių gynybos sektoriui bus naudingos priemonės, bet ne mažesnių. Ir dar, kalbant apie Europos pramonę, mes pradėme susidurti su konkrečiamis problemomis. Trūksta žaliavų, e, būtinas žaliavų perdirbimas ir tik e, tada įmanoma gamyba, kokia vieta šioje srityje tektų inovacijoms, nes tai tikrai yra labai svarbu, tai pačios pramonės ištakos. Pone Van Bremt. Dėkui, pirmininkė, gerbiamo komisijos narė, ačiū, kad atvykote, nors nelabai gerai jaučiatės, tikrai dėkoju. Keletas pastebėjimų dėl automobilių sektorius, tikriausiai iš manęs to ir tikėjotės. Kai buvo kaip jau buvo kalbama e, tyrimo komitete. E, kaip žinote, tyrimo komitetas parengė labai gerą pranešimą ir parlamento dauguma e, pritarė jam, komiteto nebėra, bet mes turime užtikrinti, kad tai, kas patvirtinta, neliktų tik popieriui, nes ilgai ir sunkiai dirbome turime įgyvendinti tai, dėl ko balsuojame, ką nusprendžiame parlamente. Jūs esate e, pirmoji komisijos narė, kuri įgyvendins, bus atsakinga už komiteto rekomendacijų gyvenimą. Ir noriu trijų dalykų jūsų paklausti. Pirmiausia, RDE ir atitikimo veiksnys ne tik tyriamajame komitete apie tai kalbėję esame anksčiau. E, pramonė dar trejus metus 110 procentų galės viršyti Euro 6 normą, nors techniškai visiškai įmanoma įgyvendinti to, tą, tą normą. Tai jums reikia kalbėti apie atitikimo veiksnį ir keletas e, kolegų jau sakė, kad reikia peržiūrėti tą, nu, tą atitikimo veiksnį ir faktorių ir šie metai būtų peržiūrės metai. Nuėjau paklausti, ar jūs ketinsite ką nors pakeisti. Kiti du klausimai yra tarpusavėje susiję ir taip pat susijęs tuo, ką sakėte pradžioje. Turiu pasakyti, jog nepritariu jums dėl to, kad mums reikia daugiau savanoriškų priemonių automobilių sektoriuje. Deja, šis sektorius nesugeba teisėjų, kurios normų egzistuojančių taikyti. Ir aš nesu tikra, ar savanoriškos normos priemonės būtų geriausias sprendimas. Manau, pirmiausia, mes turime ką, ką kitą padaryti ir tą sako mūsų pranešimas komiteto. Tai yra kita norma, normatyvas Euro 7. Noriu pateikti vieną argumentą jums, gerbiamą komisijos narę. 23 e, metais net Dieve viešpatė Junktinės valstijos ir Kinija e, turės kur kas griežtesnės normas negu Europos Sąjunga ne tik tai svarbu aplinkosaugos švaraus oro požiūriu, bet tai svarbu mūsų pramoniai, nes reikės vienodų sąlygų, kaip galima vienodesnių ir dėl to reikėtų euro septynių reikalavimo. Ir man atrodo svarbu, gerbimo komisijos narė, kad jūs pateiktumėte naują pasiūlymą dėl to ir jūs tikrai sulauksite didžiulės parlamento paramos E, jeigu atsižvelgsite į tai. Paskutinis klausimas, nulinės emisijos, jūs tą minėjote, bet nieko nepasakėte. Jūs sakėte savanorišką. Ir mes turėsime e, CO2 e, reglamentą, tai susijęs su mobilumo priemonių paketu rudenį. Bus svarstamas šis klausimas. Ir nulinės. Uh, E, nulinių emisijų transporto priemonės, turėtume tai tokius įgaliojimus, jau Kalifornijoje tai egzistuoja ir mes turime stumti pramonę e, deramą linkme ir reikia užtikrinti, kad atsirastų rinkoje kur kas daugiau elektromobilių. Ar jūs pritarsite tam? Dėkui, ponas Martan. E, dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Sveikinuosi ir su komisijos nare. Ačiū, kad atvykote. Manau, vakar ar už vakar Tarpinės prekybos komitete balsavome dėl antidempingo priemonių. E, kalbėjome apie tai, kaip kovoti su mm, nesažininga konkurencija. Didelė dauguma buvo pritarta mūsų pranešimui. Ir jūs ketinate pritarti šiam tekstui, nes dabar prasidės trišalės dėrybos ir bus sakoma, kad mes norime tvirtos pramonės, bet uh, E, kai kas bandys e, nustumti iš šono Europos parlamento e, pranešimą ir nepakankamai parems pramonės. Taigi ar jūs pritarsite mm, parlamento nuomoniai ir ar pritarsite inta pranešimui? Ir įtre komiteto opozicijai. Antras klausimas. Ar jūs matė, padėsite mums taip pat kaip ponė Vestager? Uh, iš naujo apibrėžti aktualias rinkas, nes kiekvieną kartą, kai matome tam tikrus Europos e, lyderius. Ir jūs žinote, nereikia būti labai protingam, jūs žinote, kad e, konkurencija vyksta pasaulio mastu. Gal, bet matome, kad tam tikrose srityse Kinai turi daugiau negu 50 procentų pasaulio rinkos. Mes e, taip žinome, kad reikia e, kurti naujas pramonės e, rūšis, bet tai labai svarbu, bet taip pat reikia stabilizuoti ir stiprinti egzistuojančias. Ir pritar, pratesiu kolegės Katrin mintį, nulinio emisijų automobilių pramonė. Mes turime gana tvirtai dirbti aš noriu pasakyti, kad e, didės poreikis ir ar dabar su apivartinių taršos leidimų sistemos reforma mes turime pakankamai priemonių investuoti. Ir taip pat, e, ką tik tai kalbėjome su Karlos Moidaš, e, jūsų kolega, noriu paklausti jūsų apie patentus kaip bus su patentais mokslinio tyrimų inovacijų srityje. Pavyzdžiui, elektromobilių atveju baterijos yra gaminamos kitur. Kaip užtikrinti patentus, kad inovacijos neiškeliautų kitur, kad mes galėtume padėti kurti e, Europoje tam tikrus dalykus. Dėkuoju. Ačiū. Toliau kolega Turmes. Ačiū. Komisijos narė, turiu pasakyti, kad e, Dieselgate atvejis jums buvo labai svarbi pamoka. Prisimenu, kai jūs pirmą kartą atėjote ar pradėjote dirbti, jums gal ne visai buvo aišku, kokio masto sukčiavimo atvejais tai yra, bet dabar žinome, kad um, sprendžiam, taryboje priims sprendimą Vokietijos. Vokietija dalyvavo mažumos teisėmis. Dabar Komisija atlieka pagrindinį vaidmenį rinkos priežiūros požiūrių. Aš stebiu situaciją su GRC Velalap daugelį metų. Ir žinau, kad dabar yra stiprinama rinkos priežiūra, bet ar galite um, užtikrinti, kad e, tikrai mano paminėtas e, blogas valdymo atvejais, e, kad tokie atvejai nepasikartotų. Ir antras dalykas - baterijos. 35 ar 40 procentai elektrinio automobilio vertės yra baterija. Dabar Azija dominuoja šiame sektoriuje. Mes visiškai jiems neprilykstame ir Vokietijos automobilių gamintojai bent jau um, įsigijo ankstesnę Nokia technologiją, tai bent šiuo požiūriu, nors kažkokie žingsniai yra daromi, bet kalbant apie baterijas, jeigu mes nesimsime rimtesnių žingsnių, jei nebus konsorciumo didelių automobilių gamintojų, mes tikrai pralaimėsime. Mums reikia, kad baterijos būtų gaminamos Europoje. Tai ką komisija šiuo metu daro šio požiūriu? Jeigu kitos šalis, e, kiti pasaulio regionai geba įveikti Aziją baterijų požiūrį, tai kodėl mes ne? Ačiū. Dėkuojame už jūsų klausimus ir pastabas. Uh, Ačiū už klausimus. Pirmiausia, galbūt um, atsakysiu į klausimus apie automobilius ar gynybos uh, paketą, bet pasistengsiu sugrupuoti klausimus. Uh, Kaip jūs sakėte, gynybos sektorius dažnai skatino inovacijas, e, kad ir interneto pavyzdys. Europos gynybos fondas turėtų padėti mums padaryti technologinę pažangą. Mes turime investuoti į gynybos technologiją, gynybos gebėjimus ir uh, Jeigu taip atsitiktų, tai bus teigiamas poveikis ir civiliniam sektoriu taip pat. Todėl labai svarbu kartu dirbti ir mokslinio tyrimų e, srityje, ir gebėjimų srityje. Ir būtent todėl mes taip spartiname savo veiksmus. Pastaraisiais, per pastarusius šešis mėnesius. Iš tikrųjų yra tam, tikras, tam tikrų skirtumų dėl pirkimo e, procedūrų, skirtumas tarp 25 ir 100 milijardų eurų e, per metus, bet tie skirtumai gali būti įveikti, jeigu valstybės narės glaudžiau bendradarbiaus gynybos sektoriuje. Dabar žinote, kad yra dvi direktyvos gynybos ir ties viešųjų pirkimų. Mes prasidėjome, pradėjome dialogą, prasidėjo bandomieji projektai, prasidėjo pirmoji fazė. vykdome dialogą su valstybėmis narėmis. Žinau, kad šiuo požiūriu situacija nėra gera, bet vėlgi nesutinku su jumis, kad e, mūsų darbas šioje vystimo plėtros fazėje yra bevertis. Mes norime skatinti bendradarbiavimą. Mano nuomonė svarbi sąlyga galvojant apie abiejų direktyvų įgyvendinimą, sunkiausias rytis yra bendryviešiai pirkimai. O viešiai pirkimai yra būtina sąlyga, norint gauti finansavimą. Ir aišku, 500 milijonų dviems metams. Dviems paskutiniams šios finansinės perspektyvos metams. Tai mums tikrai pavyks e, suteikti naują postumį. Šiame procese aš buvau susitikusi su gynybos ministrais. E, jie turi būti pasirengę, pramonė juo labiau yra pasirengusi, bet bendri viešiai pirkimai yra tai, kam reikia pasirengti. Ir mes norime skatinti bendrus viešuosius pirkimus įgyvendinami e, šią programą. Dėl Galilėjo ir ryšio tarp kosmoso ir gynybos MVI dirbančios gynybos sektoriuje. Galilėjo dabar ir artimiausiais metais bus tiksliausia ir techninių požiūrių pažangiausia programa pasaulyje. Dabar, kaip sakiau, svarbiausias mūsų prioritetas Galilėjo įtraukimas į rinką. Ir iš tikrųjų visoje Europoje dabar naudojami tie duomenys, kuriuos generuoja Galilėjo. Ir pagrindinė ekonominė nauda Galilėjo bus jaučiama įvairiose sektoriuose. Kai dėl ryšio su gynybos sektoriumi, jūs minėjote, ponas Kokličiak, mm, minėjote Čekijos e, pavyzdį. Tikrai yra aiškus ryšys tarp šių dviejų sektorių. Ir aš tikrai noriu, kad valstybės narės ir pramonė labiau įsitrauktų į projektus. Mes nenorime priversti valstybių narių teikti kažkokius projektus. Pačios valstybės narės sprendžia, kurie projektai turėtų būti finansuojami iš Europos pramonės um, vystimosi programos. Bet, um, aišku, yra jau dabar um, teikiamos, teikiami sumanimai Ir vakar aš stengiuosi nušviesti tą ryšį tarp kosmoso ir gynybos. Ir tai ši tema susilaukė didelio susidomėjimo. GovSatcom programą mes ketiname stiprinti Taigi, iš tikrųjų, e, yra glaudus ryšys e, tarp šių sektorių ir daug galimybių sektoriuose dirbančioms įmonėms. Bus skirta konkreti biudžeto dalis MPI mažesnės įmonės, mažesnėse valstybėse narėse mums yra labai svarbios, e, ypač kalbant apie kibernetinio saugumo projektus, kurių taip pat yra nemažai. Ir mažesnės valstybės narės ir mažesnės įmonės, joms tikrai bus naudinga ir kosmoso strategija, ir gynybos planas, ir ryšiai tarp šių dviejų sričių bei sinergija. Prieš per, prie, prie automobilių e, pramonės, dėl pramonės skaitmeninimo, ponė Toer uždavė šį klausimą. Pirmiausia, mes turime įgyvendinti e, savo pramonės skaitmeninimo dokumentą. Taip pat e, turime geriau koordinuoti nacionalinės skaitmeninimo strategijas ir tam reikia Europos pramonės strategijos. Ir šios strategijos kontekste mums reikalingas standartizavimas, pagrindinės e, įgalinančios technologijos, apie tai kalbėjau praeitą savaitę Strasbūrė, e, Taip pat e, mums reikia suderinti valstybių narių valstybės pagalbos programas įvairiems sektoriams. Taigi, manau, kad e, būtina skaitmenimo strategija ir pramonės strategija. Ir tai yra susiję taip pat su duomenų ekonomika. Mes turime užtikrinti, kad e, mūsų įmonės startuolės e, būtų duomenų ekonomikos e, prioritetas. Ir Kopernikus programa e, šiuo požiūriu yra tikrai labai svarbi. Mes norime suteikti prieigą įmonėms startuoliams, nemokamą prieigą prie šių duomenų. Ir kad ta prieiga būtų kuo paprastesnė. Toliau automobiliai. Tipo patvirtinimas. Ketiname toliau e, vykdyti įgyvendinimo užtikrinimo politiką. Žinote, kad buvo susitikimas Volkswagen Mūsų tipo patvirtinimo pasiūlymai turėtų dabar būti svarstomi trialoguose. Ir aš šiokių tokių vėlavimų, bet galbūt kitą savaitę ar šią savaitę jau viskas prasidės. Kaip jau esu nekartą sakiusi, reikia daugiau ES priežiūros. Bet e, nereikia atimti visų kompetencijų šioje srityje iš valstybių narių, o toliau dėl nulinių emisijų automobilių. Bus 2030 metų aukšto darbo grupės ataskaita ir jai pasirodžius mes teiksime išsamų paketą. Mūsų baterijų iniciatyva, taip pat um, iniciatyva dėl pakrovimo infrastruktūros. Todėl, kad nulinių emisijų automobiliai be abejo turi būti pigesni ir jie bus pigesni, jeigu mes didinsime gamybą. E, Kinėje pastaraisiais metais gerokai padidino gamybos apimtis ir ES e, automobilių pramonė turi būti konkurencinga, taigi mes toliau dirbsime e, šioje srityje. Ir po to, kai pasirodys minėtos darbo grupės ataskaita, mes siūlysime savo iniciatyvas. Toliau atitikimo faktorius, atitikties faktorius. Čia darbai taip pat toliau vyksta Ir kaip aš ir žadėjau, tas veiksnys galės būti sumažintas dar šiemet. Toliau savanoriškos priemonės. Savo žanginėme pasisakymė minėjau savarankiškas priemonės, savanoriškas priemonės pramonėje, bet e, jeigu pramonė neveiks labai sparčiai, tai mes turėsime imtis tolesnių veiksmų. Bet žinote, kad pagal dabartinę teisinę sistemą mes negalime tos pažangos paspartinti. Yra tam tikrų pažeidimų procedūrų, kurios taip pat užima laiko. Dėl nulinių emisijų tikslų aš už tai, kad e, šis tikslas būtų privalomas Europoje. dėl GRC. Kaip žinote, mes e, su komisijos nariu Navračičiu dirbame kartu. Dirbame e, labai glaudžiai, jūs jau nekartą minėjote e, man šį klausimą ir netrukus aš galbūt galėsiu jau pasakyti, kad situacija normalizavosi. Aš žinau, kad tai yra silpnoji grandis mūsų darbe. Taigi nenoriu tikrai nurodyti konkrečios datos, bet tikiuosi, kad netrukus pavyks pasiekti stabilizavimo. E, kalbant apie Galilėjo centrą. Dėl FDI mes labai intensyviai dirbame kartu su Cecilija Malmstrom dėl galimo FDI kontrolės priemonės. Aišku, mes negalime būti naivus ir taip pat užtikrinti, kad nebūtų kažkokio neigiamo poveikio. Valstybės narės turi jau dabar priemonių, kurios jiems leidžia sustabdyti nepageidaujamus tiesioginės um, užsienio investicijas. Ir mes uh, priekybos uh, apsaugos priemonės uh, aptarėme, aptarėme prie, šių priemonių naudojimą plieno sektoriuje. Ir žinome, kad taryboje tikrai ilgai užtrunka aptarti šios klausimus, kurie labai aktualūs mūsų plieno sektoriui. Yra tokių tiesioginių mm, užsienio investicijų, kurias valstybės narės sveikina, bet mes, komisija, e, prieš jas, e, todėl kad jos prieštarauja mūsų politiniams tikslams. Taigi, mm, du skirtingi požiūriai, bet mes labai intensyviai dirbame su komisijos nare Malmstrom ir ieškome sprendimų. Berot atsakiau visus klausimus. Ačiū uždėmesi. Madam Commissioner, thank you very much. Pone komisarė, dėkoju, kad atvykote. Ačiū už jūsų pasisakymą, už tai, kad atsakėte į visus mūsų klausimus. Aš esu tikras, kad bus daroma pažanga, kad tinkamai funkcionuos jūsų portfelis, vidaus rinka, kosmoso politika, mažų vidutinių įmonių priemonės. Visą tai labai svarbu mūsų ekonomikos ateičiai mes jaučiame šią atsakomybę iš savo pusės, o jūs kaip komisija irgi prisijimate naštą. Kolegos, dėkoju visam komitetui. Norėčiau priminti, kad 9 val. ryto atvyks komisaras Kanjetė. Tai yra puikiai žinia, mūsų komitetui trys komisarai bus apsilankę vienas po kito, viską žinosime apie Europos komisiją, jos programas ir panašiai. Taigi, nuo 9 ryto dirbsime, o dabar laikas koordinatorių posėdžiui. Dėkoju, ponė Bienkovska, dėkoju.